Très bien, je vous propose de, de prendre. Kągi, kolegos, siūlau susėsti vietas, pradėsime posėdį. Darbo komitete, kaip įprasta, bus keletas pirmininko pranešimų. Pirmiausia, dėl darbo atvirkės patvirtinimo, dėl vertimo. Informuoju, kad vertimas yra užtikrinta 16 kalbų labai mielai tą pasakau ir norėčiau perskaityti e, vertėjų mums pateiktą e, žinią. Dėkuoju jiems iš anksto už kokybę ir už tai, kad jie pradeda, padeda mums vystyti demokratiją bei sprendimus. Taigi, vertėjų žodis vyksta darbinis ginčas, dėl kurio buvo pateiktas perspėjimas dėl streiko. Ginčas vyksta su parlamento administracija dėl naujų darbo sąlygų, kurios buvo vien, vien ša, vienašališkai primestos. E, dėl to kyla pavojus paslaugų kokybei, kuriomis naudojasi ES piliečiai, ES parlamento nariai. E, vertėjai praneša, kad apgailestaudį turi pranešti, kad jų darbas baigsis 17 val. 30 minučių. Mes, sako pirmininkas, darbą baigsime irgi panašių metų, bet vertėjai praneša, kad nebus skirta papildomą laiko posėdžio, jeigu postis užsitęstų. O aš, aišku, būdamas posėdžio pirmininku, stengsiuosi, kad būtų laikomasi e, to e, laiko, kurį nurodo vertėjai. Na, Э, turiu atsiprašyti iš anksto, 12 minučių vėluodami pradedame darbą, tačiau noriu iškelmingai patikinti vertėjus, kad mes darbą baigsime 17.30. Nu, e. Antras pranešimo punktas. Kaip įprastai norėčiau pasakyti, kad e, yra byla šiuo dokumentu ir viskas yra transliuojama internetu. E-meeting. Taip pat su mumis dalyvauja RD, Vokietijos televizija ir France Television žurnalistai šiame posėdėje. Tai štai tiek e, pirmininko pranešimų. Dėkoju visoms ir visiems, kad susirinkote. Atstovaujama visoms frakcijoms, jūs žinote, vyksta labai svarbus komiteto posėdis. Mes savo darbus vykstome, vykdome paetapiui pagal savo suteiktus įgaliojimus, pagal protokolą, e, kaip e, pateikiama į rinką įvairios e, medžiagos, molekulės. Šiandien kalbame apie pesticidus. EFSA E, pateikė vertinimo ataskaitą ir šio vertinimo ataskaita yra susijusi su aktyviomis substancijomis. Visas turi būti labai iš, atidžiai išnagrinėta. Taip pat dalyvaujant ir EFSAI. Dalyvauju, e, e, dėkoju ponui Bernard Ul direktoriui bei kitiems EFSOS atstovams, kurie kalbės jos vardu. Taip pat norėčiau padėkoti už uh, E, klasifikacijos klausimą aiškinimą ans, e, ponui Ansen, ponui Jack de Bruin ir ponui Karjalainen. Tikiuosi, kad per daug neiškraipiau jūsų pavardės. Jeigu iškraipiau, tai labai atsiprašau. Taigi čia e, dėl klasifikavimo reikalų. Taip pat norėčiau ponui Paul Nars padėkoti. Jis atstovauja Scientific Advice Mechanism. Ir taip pat norėčiau padėkoti ponui Kristofer Portier. Labai šiltai dėkoju jam už dalyvavimą, nes jis atneš mums papildomos informacijos, galbūt ne tai, kad prieštaraujančios, bet labiau viską išanalizuos, o ta analizė mums kaip parlamentarams leis pagerinti e, šiandieną mūsų atliekamą procedūrą. Kaip įprasta, norėčiau priminti E, kad e, yra e, kad bus užduodami klausimai ir bus, at, bus pateikiami atsakymai. Principas yra lygiai vienas ir tas pats. Mes kolektyviai paprašysime, kad žmonės pasisakytų 10 minučių, e, EFSA pasisakys 10 minučių, po to Scientific Advice Mechanism irgi savo dalį pristatys 10 minučių, ponas Portie, ponui Portie taip pat skiriama tiek pat. Na, o tada bus klausimai ir atsakymai e, stalo teniso principų, pingpongo principų, bus galima bu, užduoti klausimus e, dviems bendra pranešėjams. E, skiriame vieną minutę klausimui ir dvi minutės atsakymui. Daugiausiai. Žinoma, jeigu parlamentaras mano, kad jo netenkina tas atsakymas, jis gali papildomai klausti 30 sekundžių, o prelegentas gali taip pat skirti papildomai minutę atsakyti į papildomą klausimą. Žinoma, tą minutę, tą minutę labai lengva viršyti, bet primenu principą. Minutė klausimui, dvi minutės atsakymui. Taigi du pranešėjai, bendra pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, koordinatoriai. Viską visi darysime taip pat minutė klausimui ir dvi minutės atsakymui. Tada vyks spontaniškų pasisakymų procedūra e, ir per kurią galės visi parlamentarai klausti arba EFSOS, arba pono Portie, arba kitos su mumis dalyvaujančios agentūros. Štai tokios mūsų darbo taisyklės šiandieną po pietų. Aš žinoma viskam vadovausiu, suteikinėsiu žodį E, padėsiu, kad e, žodis sklistų laisvai. Dėkoju visiems už atsakymus, kurie buvo pateikti raštu. Šiek tiek vėlai jie buvo pateikti. Na, bet e, vis tik tais ačiū už pateiktus atsakymus. Viską galima rasti parlamento mūsų komiteto tinklalapyje. Būtent taip yra vykdoma demokratija ir būtent taip mes galime e, kokybiškai dirbti. Taigi tokie formalumai, o po jų iš karto noriu pereiti prie dalyko esmės ir suteikti žodį EFSAI. Dešimt minučių laiko skiriama jų pasisakymui, tikiuosi, kad laikysitės reglamento. Prašau, žodis jums. Much, Mr. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Ačiū, kad vėl pakvietėte mus čia į Europos parlamentą, į PES komiteto posėdį. Trečią kartą mes jau su jumis bendraujame, darome viską, ką darome, kad galėtume paremti jūsų darbą. Mes tą darėme balandžio mėnesį ir štai e, turime palonumą priimti jūs parmoje dviejų dienų posėdžiui. Ir dabar susitinkame vėl. Prašyčiau kitą skaidrę, sako kalbėtojas. Parmoje ir šiaip seniau esame kalbėję apie procedūros klausimus. Kaip vertiname pesticidus, aktyviasias medžiagas EFSOje. Kalbėjome apie metodologiją, apie įrodymus, apie ekspertų įvairias kompetencijas, kaip uh, pasitelkėme studijas mokslinės atliktas, kad galėtume turėti įrodymų. Taip pat esame apie e, ekspertus kalbėję. EFSA turime e, numatę bendradarbiavimo procedūrą su valstybėmis narėmis. Trečioji dalis to, ką mes bandėme jums pabrėžti, buvo e, nepriklausomumas E, duomenų ir metodologijos nepriklausomumas ir proceso skaidrumas. Ir mes taip pat nekarta e, susitelkėme prie tokių teiginių, kurie mes bent jau tikimės padės jums paaiškinti, kas ir kaip, kaip vyksta mūsų mokslinis darbas Mes e, neteikėme dalykų, kurie nėra susijęs su faktiniais įrodymais. Mes nenorėtume grįžti prie tų pačių dalykų, esame pasirengę atsakyti į jūsų klausimus, jeigu tokių dar būtų neatsakytų. Turime pradėti nuo palyginamosios klasifikacijos, kurią padarėme kartu e, su kitomis kai kuriomis agentūromis. Mes e, tuo norėjome parodyti. Kitą skaidrę prašom norėjome parodyti, kad e, pirmiausia, klasifikacija yra sudėtingas mokslinis procesas. Tai, ką matote čia, yra 54 pesticidų palyginimas. Jie buvo vertinami pasitelkus abi sistemas - JARC sistemą ir Europinę sistemą. E, daugelį metų buvo atliekamas tas, atliekamas tas vertinimas. Ir štai matote, kaip tie 54 e, pesticidai buvo surūšiuoti. 29 atvejais e, gavome štai tokius rezultatus. 25 atvejai. 25 atvejus sulaukime skirtingos klasifikacijos siūlymų pagal Europinę sistemą. Jeigu pasižiūrėtumėte į tuos 25 atvejus, matome, kad 14 atvejų uh, Europos klasifikacijos pasiūlymas buvo griežtesnis, konservatyvesnis negu siūlymas, kurį pateikė JARK. 11 atvejų e, e buvo primti dar kitokie sprendimai. Iš tų 11 vienas atvejis yra susijęs su glifosatu. Tai štai, šioje skaidrėje yra svarbių įvairių signalų. Vidutinė sistema yra konservatyvesnė ir jautresnė, kalbant apie klasifikaciją. Čia šioje skaidrėje galite pamatyti, kad sistema veikia. Negalima sakyti, kad e, yra kažkokių sisteminių, e, kažkokių krypčių pasirinktų į vieną ar į kitą pusę ir mes e, tą matome, tų 54 pesticidų atveju. Seniau buvo teigiama, kad ES sistema gali būti moksliškai nepagrista, nesveika. Tai mūsų tyrimas įrodo, kad taip nėra, kad ta sistema yra gerai veikianti. Taip pat įdomu pažymėti yra tai, kad iki glifosato skandalų niekas tai skirtumais pernelik nesidomėjo, domimasi dabar, kai iš karto, kai, kai pradėjo kilti daugiau klausimų dėl glifosato. Ir jeigu pabandyčiau būti jūsų vietoj, tų vietoje, kuri prima sprendimus, galiu suprasti, kad teisės aktų kuriems tai sukuria netikrumą tam tikrą. Dėl to mes turime ieškoti būdų, kaip rasti paaiškinimus, kodėl atsiranda tie skirtumai. Ir mūsų šios dienos sesija kaip tik mums tokią progą ir suteiks. Matome čia kolegas iš Europos cheminių medžiagų agentūros, kurie kaip tik ir užsima cheminių medžiagų klasifikavimu ir galės atsakyti detaliai visus klausimus. Kitą skaidrę prašom. Mes Bandome taip pat e, kelti klausimus, kaip sistemą būtų galima pagerinti. Daug laiko praleidome galvodami, kaip sistema veikia iki šiol ir kaip ją būtų galima pagerinti. Ir dabar darbo tvarkė turime tokį klausimą, kur, dėl, kur ir dabar dėl jos prasideda uh, tai, bendro sprendimo prieimimo procedūra šiuo klausimu. Vienas 78 siūlymas, komisija jau prie to dirba. Uh, E, Europos komisija labai aktyviai reagavo į šį siūlymą, labai e, greit buvo sureaguota, pateiktas tiesiekūros siūlymas e, naujas dėl skaidrumo priemonių. Taip pat EFSOS valdysenos modelis buvo atnaujintas, priderinant prie kitų Europos agentūrų valdymo modelių. Atsirado daugiau nuoseklumo, atsirado daugiau komunikavimo tarp rizikos valdymo vairių struktūrų ir Pasak komisijos siūlymo, e, taip pat agentūrai bus numatytas papildomas biudžetas, kas mūsų nuomonė yra geras dalykas, nors be abejo mums iškyla tam tikras interesų konfliktas, nes agentūros direktorius juk turi sakyti, kad tos papildomos priemonės yra geros ir papildomos biudžetas yra visada labai geras dalykas. E, mes, bet mes manome, kad visa tai padidins mūsų patikimumą mums reikia to papildomo biudžeto, kad galėtume įgyvendinti tą naują reglamentą, tas naujas taisyklės. Mes savo iniciatyvą, negalvodami apie teisėkuros pasikeitimus, e, ėmėme stiprinti interesų, kovos su interesų konfliktu e, sritį. Mes stengiamės sustiprinti tas taisyklės susijusias su interesų konfliktu, ypač tais atvejais, kai vertiname ekspertus skirtus valstybių narių. Mes daug metų aktyviai bendradarbiaujame su kolegomis Helsinkyje ECA agentūroje ir dabar sulaukime pasiūlymų, kad derintume procesus susijusius su rizikos vertinimu ECA e agentūroje ir mūsiškėje. Aš manau, kad tai yra geras pasiūlymas, vertingas pasiūlymas, nes viena vertus EFSA galėtų atlikti rizikos vertinimą, o kitiems galėtų likti, kitai agentūrai galėtų likti kita rizikos vertinimo dalis. Taigi mes dirbame su valdymo tinklų valstybių narių, EFSA dirba prie pesticidų, o mes savo ruoštų stengiamės e, taip pat prisidėti, e, taip pat ir prie refit proceso, kuris vyksta, e, kalbant apie teisės aktus pesticidų valdymo srityje. Mes skiriame lėšas ir resursus tam, kad sistema visa apskritai pagerėtų. Na ir paskutinė mano skaidrė. Kai kalbame apie mokslo iniciatyvas, norėtume pabrėžti, tai čia PEST komitete uh, Europos parlamente. Mums reikia be abejo mokslo pažangos daugelie sričių. Aš galėčiau paminėti tik bendrą rizikos vertinimą ir bendrą e, poveikį pesticidų per tam tikrą laikotarpį. Turime šios ir tie dirbti kartu su valstybėmis narėmis. E, tačiau negalime e, dėl kokių nors priežasčių tų darbų atidėti. Dirbame tai su daug partnerių, taip pat e, atliekame vertinimus susijusius su landšaftu. E, stengiamės dirbti vartotojų, gamtos apsaugos rytyje. E, Visą tai kelia klausimą, kaip būtų galima išlaikyti savo metodologijas tokias, kad jos atitiktų nūdieną. Nes mums reikia ne tik sekti paskui mokslo progresą. Mes turime būti to proceso skatintojai. Ir čia vėlgi iškyla išteklių klausimas. Esu labai dėkingas šio komiteto pirmininkui, kuris po vizito Parmoje labai aiškiai pasakė savo nuomonę, pasakydamas, kad EFSAI reikia papildomų išteklių, kad galėtų pateikti mokslinės žinias, naujausias žinias dėl pesticidų. Jūs esate teisėkuros proceso dalyviai ir turite įtaką E, galėdami lemti, kaip bus skirstomas būsimas biudžetas, kiek teksto biudžeto EFSAI. Būtų puiku, jeigu pasiūlymas 178 būtų įgyvendintas. Tai štai, e, mes kalbame apie mokslą. Mes negalime nutilėti tokių svarbių dalykų. Dėkoju. Merci. Dėkoju. Ponui Orl. Dabar ECA atstovui žodis, ECA direktoriui, ponui Bjorn Hansen. Much, Mr. Labai ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai ir visi esantys šioje salėje. Noriu pasakyti, kad aš taip pat labai džiaugiuosi e, galėdamas dalyvauti šiame klausime kaip Europos cheminių medžiagų agentūros atstovas ir esu tos agentūros vadovas, e, tarnautojas ir džiaugiuosi, kad aš irgi galiu prisidėti prie e, demokratijos puoselėjimo. Aš e, pabandysiu atsakyti, kai, patikslinti kai kurios dalykus susijusius su mano veikla. Taip pat noriu pasakyti, kad tas faktas, kad mes susirinkome čia aptarti vairių klausimų, taip pat kaip veikia mūsų agentūra, yra rodiklis, yra tam tikras e, e, e, ženklas, kaip veikia visas procesas. Buvo pateikta klausimų, kaip veikia mūsų agentūra, dabar mes visi susėdę ir kalbamės, kaip viskas veikia ir ką būtų galima patobulinti. Aš su didžiuliu nekantrumu laukiu po šios prezentacijos įvyksinčių diskusijų. Uh, Visų pirma, paaiškinsiu, kas yra EHA agentūra, toliau papasakosiu, ką mes darome ir vėliau tarsi keletą žodžių apie glifozatą. EHA tai yra e, Europos cheminių medžiagų agentūra, ji buvo įkurta maždaug prieš dešimt metų Helsinkije. E, šiai agentūrai buvo paskirto ir mokslinių, ir administracinių užduočių Mes vadovaujamės ir REACH, ir kitais e, teisės aktais, taip pat įgyventinančiais ir Rotterdamo konvenciją. Mes gavome ir e, papildomų užduočių, užduočių pagal įvairias direktyvas. Na, dabar komisija siūlo kad e, mums e, būtų skirtos tam tikros užduotis ir vadinamame POPS reglamente, tai yra tvarių organinių taršalų e, teisės akte. Mes dirbame su vairiais įdomiais klausimais ir be abejo vienas iš tokių svarbiausių klausimų yra glifozatas. Bet kaip ir EFSA, mes dirbame ir su kitais klausimais ir su uh, mikroplastiko klausimu ir su Dirbame ir su vairiais kitais klausimais. Turime rizikos vertimo komitetą, kuris rengia nuomonės. Na ir e, mūsų rizikos vertimo komitetas parengė savo išvadas ir dėl klasifikacijos bei ženklinimo e, reglamento. Mes padarėme išvadas, kad glifozatas yra kenksmingas aplinkai, bet mes negalėjome padaryti išvados, kad glifozatas kenkia žmogaus veikatai. Dabar aš trumpai papasakosiu, kaip vyksta klasifikacija ir ženklinimas. Kai vyksta ši procedūra, papasakosiu, kaip vyko glifozato klasifikacija ir ženklinimas. Taip pat kalbėsiu apie platesnį kontekstą Ir taip pat papasakosiu, kaip per pastaruosius 30-40 metų vyko darbai su klasifikacija ir ženklinimu. Visų pirma, klasifikacijos ir ženklinimo reglamentas. Mes šį reglamentą įgyventiname ir iš mokslinės, ir iš e, e, administracinės pusės. Mes vertiname e, E, įvairių mišinių pavojų, remdamiesi atskirų veikliųjų medžiagų keliamų pavojų, pavojumi. Taip pat mes e, remiamės ir jungtinių tautų sukurta sistema. Šioje skaidrėje matote įvairius simbolius, e, kuriais ženklinami pavojingi produktai. Dabar ta ženklinimo sistema harmonizuota visame pasaulyje. Uh, ir e, ji plačiai naudojama. Na, o mes e, šią sistemą įgyvendiname ir ekoje. Turime e, bandomus atliekančias laboratorijas, taip pat procese dalyvauja ir pramonės atstovai, valstybės narės, jos vertina rezultatus Taip pat yra ir mokslininkų komitetas, e, kuris žiūri, ką nuveikia valstybės narės. Kokie bandymų metodai naudojami laboratorijose? Dėl tų naudojimų metodų taip pat e, susitariama tarptautiniu lygmeniu. Taip yra dėl to, kad norime, jog kažkokiame regione atliek, atliktas bandymas, jo rezultatai e, būtų primtini ir kitame regione. Ir taip pat e, vadovaujamas e, tarptautiniais audito standartais, kurie atly, naudojami tikrinant bandymų laboratorijas. Tuos bandymus atlieka valstybės narės. Koks, kokios užduotis tenka valstybėms narėms? Valstybės narės vertina atlik, atliktų testų rezultatus. Tuos testus e, finansuoja pramonė, pramonės sektorius. Taip pat valstybės narės e, tikrina e, bandymų laboratorijas. Valstybės narės taip pat palygina gautus duomenis pagal tam tikrus e, kriterijus, rezultatus siunčia e, cheminių medžiagų agentūrai. Na, o pas mus mokslininkai peržiūri tuos gautus rezultatus iš valstybių narių. Skaitome valstybių narių parengtas ataskaitas su bandymų rezultatais. Vėliau vyksta diskusijos, reikia pasiekti vienbalsį susitarimą ir yra parengiama nuomonė komisijai ir vėliau tie e, darbo rezultatai yra pristatomi per komitologijos procedūrą. Mokslininkai skelbia e, savo darbų rezultatus, Na ir e, mokslininkų darbus vertina jų kolegos. Tai taip vyksta darbas. Dabar dėl glifozato. Buvo atlikta tikrai nemažai tyrimų. Ir e, mes vėliau tuos tyrimus vertiname. Naudojamės klasifikacijos ir ženklinimo reglamento kriterijais e, Vadovaudamiesi šiuo reglamentu mes vertiname duomenis ir sprendžiame, ar e, jie tenkina kriterijus ar ne. Yra numatytos tam tikros ribinės vertės, nuo kurių e, reikia įrodymų e, tam, kad būtų galima kalbėti apie klasifikaciją. Priskirimą pavojingoms medžiagoms. Kalbant apie glifozatą, yra tikrai daug tyrimų, duomenų. Yra tokių duomenų, kurie rodo, kad glifosatas pavojingas, bet yra ir tokių duomenų, kurie rodo, kad glifosatas nepavojingas. Mes tengiamės vadovautis įrodymais. Ir vertiname, ar, e, e, tarkim, duomenys rodantis, kad medžiaga pavojinga yra nuoseklus. Dabar dėl glifozato ir šios ryties duomenų nuoseklumo. Rizikos vertinimo komitetas ir ten dirbantis ekspertai padarė išvadą, kad jie e, neįžvelgia, jog e, įrodymų visuma e, tenkintų klasifikacijos ir ženklinimo reglamento kriterijus. Tai tokia buvo mūsų nuomonė, kurią mes pateikėme komisijai. Glifosato klausimas yra vienas iš daugelių. Yra apie 4000 medžiagų ES, kurios buvo suklasifikuotos būtent tokiu būdu per pastarosius 40 metų. Europos e, cheminių medžiagų agentūra per pastarosius 10 metų e, pateikė apie 300 nuomonių. Iš tų 300 nuomonių 40 procentų e, medžiagų buvo susijusios, buvo klasifikuotos uh, E, e, kaip sukeliančios vėžį kancerogeninės medžiagos. Taigi, pirmininkė, tiek iš mano pusės. Labai ačiū gerbiamai publikai uždėmesi. Merci, merci. Ačiū ponui Hansenui. Ilgai nelaukdama suteikiu žodį poniui Paul Nars. Thank you. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū komiteto nariams ir kolegoms, suteikusiems mums progą visiems kartu čia padiskutuoti. Aš priklausau uh, vyriausių ekspertų grupiai. Čia taip pat turiu ir kolegą iš Ženevos. Septyni mokslininkai dirba mūsų grupėje kurie nėra priklausantis Europos komisijai, mes teikiame nepriklausomas mokslinės konsultacijas komisijai. Kitas skaidrė, prašom. Mūsų šitam darbe remia Europos ekonominiais konsorciumas. Ir štai, jos ekspertus matote savo ekrane. Kitas skaidrė. Komisija mūsų paprašė e, spręsti štai tokį klausimą kaip dabartinius augalų apsaugos, dabartinės augalų apsaugos priemonės, jų sistemą padaryti efektyvesnėmis ir aiškesnėmis. Mes e, kreipėmės į ekspertų įvairias grupės ir pasiekėme taip pat kitus šaltinius ir parengėme nuomonę, kurią aš turiu, štai turiu čia. Ji buvo paskelbta e, birželio mėnesį ir kaip tik jums rekomenduoju su nuomonė suvažinti, yra penkta mūsų parengta nuomonė. Kita skaidrė. Kita skaidrė, prašom. Mes, dar kita skaidrė, sako kalbėtas, mes pradėjome nuo bendrų rekomendacijų teikimo. Visuomenė skirtingai vertina maisto gamybą ir tai atsispindi ko gero ir šios dienos diskusijoje. Jie nori, žmonės nori žinoti, kas, kai, kokia yra maisto saugumo situacija, kaip kokia tvari ir maisto galyba, gamyba, kaip saugomos ekosistemos. E, to, tie dalykai tarpusavyje gali būti vienas kitam prieštaraujantis. Tai reiškia, kad e, yra daug vienas kitam prieštaraujančių klausimų, kuriuos reikia spręsti. Mes rekomenduojame, kad Europos komisija paskatintų plačią diskusiją visuomenėje ES, kad būtų galima e, sukurti bendrą ES viziją susijusią su maisto e, gamybą, įskaitant ir augalų apsaugos priemonės, būtų aptartos tos diskusijos metu. Mes be abejo siekiame įvairių aplinkos saugos tikslų, sveiko maisto, kokybiško maisto gamybos ir mes manome, kad tos bendro paudžio rekomendacijos galėtų būti labai naudingos. To reikia mums visiems, kad galėtume pateikti mokslinius patarimus susijusius su tuo mokslinės konsultacijas. E, toje nuomonėje mes kalbame apie visą eilę sričių, e, į kurias ir rekomenduojame atkreipti dėmesį. Yra tam tikros įtampos tarp žemės ūkio ir reguliavimo tikslų. E, iš to gali kilti tam tikros rizikos. Neįmanoma yra pasiekti nulinės rizikos lygmens. E, augalų apsaugos priemonių nenaudojimas irgi yra rizikingas dalykas. Visą tai yra labai komplikuoti klausimai. Mes turime dviejopą sistemą, kuri yra pakankamai sudėtinga. Žmonės vertina skirtingai tai, kaip tai vertinama, kaip spręsime ekosistemos iškyrančius įvairius klausimus ir tų priemonių poveikio ekosistemams klausimus. Visą tai yra klausimai, kuriuos teks atsakyti. Kitas skaidrė, prašom. Uh, Mes pateikėme septynes rekomendacijas, kurias norėčiau trumpai apibendrinti. Pirmiausia, mums reikia didesnio aiškumo dėl augalų apsaugos tikslų. Mums reikia aiškiai išdėstyti tuos apsaugos tikslus, apie kuriuos jau šiek tiek užsiminėme. Mes turime pasakyti aiškiai, ko mes norime ir paklausti žmonių, ar jie supranta, apie ką mes kalbame, ar jie pritarė tam, ką mes siūlome. Reikia aiškių kriterijų ir rizikos vertinamų labai aiškių rodiklių. Taip pat reikia kalbėti ir apie tą, tai, kokia rizika iškiltų, jeigu tos priemonės nebūtų naudojamos. Reikia geresnės komunikacijos be abejo, kad žmonės žinotų, kas vyksta ir kad mes žinotume, ką žmonės mano. Antra, mums reikia E, išsiaiškinti, kaip pagerinti augalų apsaugos sistemos, sistemą apskritai. Augalų apsaugos priemonių sistema yra vertinama dėl jos keliamos rizikos ES lygmenių. Kitaip tariant, mes turime vieną bendrą e, ES lygmens rizikos vertinimo sistemą EFSA ir kompeteninga valstybė narė e, paprastai dalyvauja tame vertinimo procese. Būtina, kad būtų vertinami platesni dalykai, ne tik konkreti medžiaga, bet e, konkretus preparatas. Visas tas valdymas turėtų e, būti susijęs su vienu bendru sprendimu. Ar valstybės narės, ar ES lygmenių. Be abejo, tai nėra pigu ir tai gali sukelti tam tikrų neiškumų. Trečia rekomendacija. Reikia e, didesnio budrumo po to, kaip produktas patenka į rinką. Mums reikia nuolatos prižiūrėti, e, prižiūrėti tą situaciją, kai produktas jau yra rinkoje. Būtina atlikti tyrimus susijusius su uh, augalų apsaugos priemonėmis ir jų poveikiu sveikatai. Tas stebėjimas gali sukelti, uh, gali sudaryti sąlygas būtent išsiaiškinti, kas konkrečiai uh, vyksta, kokį poveikį turi E, produktas. Ketvirta, turime sustiprinti žinias ir pajėgumus susijusius su augalų apsaugos priemonėmis ES. Turime geriau suprasti, kad augalų apsaugos priemonės keičiasi, kad jos nebe tokios, kaip buvo, jūs gali būti biopesticidai, nanopesticidai. Tam turime pritaikyti ir savo reglamentus ir reguliuojančius teisės aktus. E, kartais naudojami įvairių produktų mišiniai arba naudojami įvairių komponentų mišiniai. E, Visą tai irgi reikia tinkamai sureguliuoti. Turime pagalvoti apie tai, kad galime kurti kompetencijos centrus, kurių darbas būtų atlikti augalų apsaugos priemonių tyrimus. Penkta. E, būtent atlikti tyrimus prieš produktams patenkant į rinką Mes manome, kad vyktų susitikimai tarp reguliuotojų ir tų, kurie siūlo augalų apsaugos vieną ar kitą produktą. Turi būti pateikti dokumentai ir tyrimai atlikti prieš produktui pateikant į rinką. Tų studijų registravimas turėtų vykti iš anksto, kad būtų galima užtikrinti didesnį skaidrumą. Ir be kita ko, mums reikia aiškiau remtis duomenų konfidencialumo kriterijais. E, tas konfidencialumas kartais kenkia procesų skaidrumui, jeigu duomenys yra laikomi konfidencialiais. Šešta. E, rizika, e, sąnaudos ir nauda. Peržiūrėti būtina visą tai turime nepamiršti įvertinti rizikos elementus, be abejo. Man atrodo, tai yra akivaizdu būtina išsiaiškinti, kiek gyvūnų reikia, pavyzdžiui, atlikti testams įvairiems, arba kokį poveikį produktas turi gyvūnams, augalams ir panašiai. Turime atlikti lyginamasias poveikio studijas, kad galėtume e, palyginti naujas augalų apsaugos priemonės su senosiomis ir galbūt, pavyzdžiui, naujų atsisakyti senas pasilikti, jeigu anos pasirodo geresnės. Taip pat turime atlikti sąnaudų ir naudos santykio įvertinimą. Na ir galiausiai, ir tai yra susijęs su visą tą diskusiją, kur dabar vyksta, kaip elgti su skirtingomis mokslinėmis nuomonėmis ir vertinimais. Visa čia sprendimus būtina priimti, e, nes, kaip aš jau sakiau, būtina atkreipti dėmesį į geriausią mokslinę e, praktiką, remtis tą geriausią mokslinę praktiką. Tuo būdu tų nuomonių skirtybių bus mažiau. Yra tokių sričių, pavyzdžiui, kaip fosfatai, e, kur problemas išspręsti tikrai netaip paprasta. Galime pateikti kai kurių išvalgų. Būtina stiprinti e, tarptautinį bendradarbiavimą šiuo klausimu ne tik ES pačioje, bet turime dirbti su agentūromis už ES ribų. Ir jeigu, pavyzdžiui, tas skirtumas ir toliau tebe egzistuoja, būtina diskutuoti su visuomenė, o mokslo konsultacijų grupė galbūt galėtų pateikti papildomus mokslinius patarimus ar konsultacijas aptariamoje srityje. Visa tai Visam tam būtina, kad moksliniai procesai vyktų labai aiškiai, tvirtai pagal taisyklės ir kad būtų pateiktos rimtos studijos. E, būtina e, užtikrinti, kad mokslininkai nebūtų susipainioję e, interesų konfliktuose. Jeigu tokių konfliktų egzistuoja, jie turi būti aiškiai deklaruoti. Na, mes turime pripažinti, kad ekstremalių atvejų dėl tų interesų konfliktų nutinka netiek jau daug, nes žinome, kad ES atlikti tyrimai yra iš tikrųjų e, atliekami e, puikiai. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, nutinka tokių atvejų, kaip, pavyzdžiui, glifosatų atveju, tai tuomet mūsų uh, tyrimai gali būti esmingai naudingi. Dėkoju. Tiek būtų mūsų rekomendacijų ir jeigu domėsitės plačiau, atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Merci, merci. Ačiū ponui Ners. Dabar Kristofer Portie. Taip pat 10 minučių jums, prašau. Labą dieną, gerbiami, gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, gerbiami Europos parlamento nariai. Labai ačiū už tai, kad mane pakvietėte į šios dienos diskusiją. Šiandien aš norėčiau aptarti porą dalykų, Visų pirma, kodėl atrodo, kad e, trūksta faktų. Ir antras klausimas, e, kaip pagerinti e, visą procesą. Chemikalų vertinimas yra labai rimta užduotis. Yra tam tikros gairės, kaip vertinti kažkokio mišinio toksiškumą, vertina, vadovaujantis atsižvelgiant jo sudėdamasias dalis. Mes turime parengę e, gairias būtent šiam procesui. Jų tikslas e, užtikrinti, kad naudojamas e, procesas būtų skaidrus ir patikimas mokslinė prasme. Nepriklausomi mokslininkai peržiūrėjo tas gairias. Mes norime vadovautis pačiu tinkamiausiu požiūriu. Tokios gairės egzistuoja Europoje. Yra ir CLP, ir EBP gairės. Jos e, abidvi yra tinkamos, jeigu jomis teisingai vadovaujamasi. Yra keletas sričių, kur tas gairias dar reikėtų patikslinti. Ir čia tos, gai, tos sritis ir paminėtos. Tarkim, e, statistinių domenų analizė. E, čia reikia konkrečių nuostatų tam tikrų domenų atveju. Taip pat neaišku, kaip reikėtų vertinti e, kontrolę pagrįstą istoriniais duomenimis. Nebuvo ir e, jokių gairių, kaip vertinti pakitimus gyvūnuose arba pažįstus gyvūnus. Taip pat Reikia pasakyti, kad e, padėtis labai sparčiai keičiasi. Reikia tokių gairių, kuriamis naudojantis būtų galima atsižvelgti pačius naujausius duomenis. Čia pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms. agentūros turėtų pačios renkti ataskaitas, pe, peržiūras, nepasitikėti vien tik tuo, ką sako pramonė. E, Pramonės sektoriaus atliekamos atas, parengiamos ataskaitos dažnai yra šališkos. Reikėtų vadovautis visais turimais e, duomenimis. Taip pat e, kritiškai vertinti ir apibrieštis. Reikėtų e, naudoti pačias patikimiausias statistinių duomenų vertinimo procedūras. Taip pat reikia atlikti ne vieną tos pačios ryties testą arba bandymą ir apjungti gautus rezultatus. Taip galima geriau išvelgti tendencijas, ypač tais atvejais, kai duomenys tarpusavį prieštarauja. Toliau skaidrumas tai labai svarbus dalykas. Tik jeigu tyrimas skelbtas viešai, juo galima naudotis atliekant peržiūrą. Jeigu trūksta e, viešumo, skaidrumo, tai tuomet atsiranda nepasitikėjimas. Vertinimo e, rezultatas, rezultatų perdavimas arba paskelbimas taip pat yra labai svarbus dalykas. E, ataskaitos turėtų būti lengvai skaitomos, suprantamos, dažnai formuluotės dabar dar yra pernelyg sudėtingos Ataskaitos rengiamas labai sudėtingai, jos turėtų būti supaprastintos. Toliau klimiš e, kriterijai. Jų nereikėtų naudoti tais atvejais, kurie nėra labai svarbus. Dabar šiek tiek apie valdymą. Dėl pesticidų licenzijų atnaujinimo Na, yra tikrai nemažai mokslinių duomenų šioje srityje. Komitete dirba e, kokių 20-30 mokslininkų, jie negali turėti absoliučiai visų e, žinių, jie negali absoliučiai visko žinoti, kad primtų sprendimus apie absoliučiai kiekvieną cheminę medžiagą, žinotų, kokį poveikį turi sveikatai. Tam, kad būtų galima tinkamai vertinti kažkokią medžiagą, yra reikalinga visa mokslininkų komanda, kuri dirbtų toje srityje, kurie geriausiai pažįsta, pavyzdžiui, vėžio tyrimai, reprodukcinė sveikata, e, skydliukės e, veiklą, ardančios medžiagos ir taip toliau. Reikėtų pasinaudoti ekspertų sukauptą patirtimį, kai tik tai yra įmanoma. Taip pat reikėtų stengtis apibendrinti atliktus tyrimus. Aišku, tam prireikia nemažai laiko, išteklių. E, organizacijos galėtų atlikti e, e, šias užduotis, turiu omeny tokias organizacijas, su kuriamis yra sudarytos sutartas. 2018 metais pramonės uh, suteikta e, informacija institucijoms buvo pateikta dažniausiai ne elektroniniu būdu. Na, nežinau, ar jau tai pasikeitė, bet tikiuosi, kad pasikeis, nes mums e, reikia gauti informaciją tokiu būdu, kad būtų galima ją kiek įmanoma papraš... lengviau įvertinti. Taip pat išvengti klaidų e, medžiagą iš dokumento perkeliant į kompiuterį. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, agentūra, agentūros gauta informacija yra ta pati, kurią e, bandymą atlikusi laboratorija išsinti ar pramonės sektoriui. Taip pat būtų prasminga sukurti tokią organizaciją kaip Europos nacionalinė e, toksikologijos programa. JAV veikia tokia programa, ji yra uh, E, nepriklausoma nuo reglamentavimo proceso ir ši e, programa būtent ir buvo e, sukurta tam, kad būtų galima lengviau valdyti tokius mokslinius duomenis. Ir įvairios organizacijos tą programą naudoja. Organizacijos paveda šiai programai atlikti tyrimus apie įvairias cheminės medžiagas, bet nenurodo, kokiu būdu. Tokiu būdu yra lengviau surinkti visą informaciją, užpildyti turimas spragas. Na ir galiausiai, kai vyksta kažkokia pesticido peržiūra, E, tai vertintojus reikėtų labai atidžiai patikrinti, ar jie neturi kažkokių tai finansinių konfliktų, ar nėra kažkoks tai interesų konfliktas e, iš finansinės pusės. Ačiū ponui Porcijai. Ir štai atėjo laikas perėti prie diskusijos. E, parlamento nariai galės užduoti klausimus. Pradėkime nuo bendra pranešėjų pirmiausia. Ponas Lins ir ponas Arimų yra bendra pranešėjai, tad žodis jiems jums. Pone Arimo, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu keturis klausimus. Pirmas klausimas visiems ekspertams. Aš labai atidžiai klausiausi, ką pasakė ponas Nars. Jis iš dalies jau atsakė į mano rūpimą klausimą. Manau, kad jo pateikti pasiūlymai tikrai geri, Mes jos turėtumėm atsižvelgti rengdami naujus teisės aktus. Reglamente 1107 nurodyta, kad negali būti jokio žalingo poveikio. Ar ekspertai ir šiandien taip mano? Ar mūsų apibrieštoje procedūroje buvo atsižvelgta į bet kokią įmanomą e, riziką ar pavojų? Ar e, prasminga taikyti dvi procedūras - vieną veikliai medžiagai, o kitą galtiniam produktui. Reikėtų įvertinti e, poveikį aplinkai žmonėms ir gyvūnams. Galbūt tai turėtų būti svarbiausias kriterijus. Tai buvo pirmas klausimas. Antras klausimas ponui Portie. Jis kalbėjo apie glifozatą. kalbėjo apie tai, kaip vertinami duomenis, sakė, kad e, tarsi nebuvo atižvelgta į e, vėžį sukeliančius duomenis, kodėl taip atsitiko. Toliau kreipiuosi į poną Hansen. Jis irgi kalbėjo apie glifozatą. Mokslininkai esą buvo nurodę, kad faktai yra nenuseklus arba įrodymai nenuseklus. Kas apibrėžia tą nuseklumą? Ir ar tai atitinka rūpestingumo principą? Ar tokia atveju nereikėtų elgtis kitaip? Kas apibrėžia, kas yra tas nuseklumas? Na ir paskutinis klausimas dėl konfidencialumo. Kas gali e, naudotis pirminiais e, e, duomenimis. Europos teisingumo teismas yra priemęs bylą, kur dalyvauja ir Europos vaisto agentūra dėl tokių pirminių duomenų po to, kai yra patvirtinama vaisto licencija. E, duomenys turėtų būti prieinami visiems. Ar nereikėtų atitinkamai elgtis ir su pesticidais? Norėčiau dar kartą priminti taisyklės Viena minutė vienam klausimui skirta ir dviems, dvi minutės atsakymui. Kviečiu poną Ners atsakyti, nes jį buvo kreiptasi pirmiausia. Ir kviečiu visus pasirti klausimus toliau diskusijoms, nes taip labai greitai viršysi mums skirtą laiką. E, turiu užtikrinti, kad visi turės galimybę paklausti ir sulaukti atsakymų. Kitų kolegų Taip pat prašyčiau pasakyti klausimus bendrai diskusijai. Pone Ners, jums klausimas. Tai dvi minutės dabar jums atsakymų į pono Arimų klausimą. Ačiū. Dėkoju. Klausimas dėl atskirų medžiagos elementų ir galutinio produkto yra iš tikrųjų labai svarbus. Žinoma, kad yra labai svarbu vertinti galutinį produktą, E, bet svarbu įvertinti ir aktyvesias medžiagas ir sudėtinės dalis, nes jos, jų kombinacijos gali turėti poveikį galutiniam produktui. Be abejo, viskas pakankamai sudėtinga, nes tų sudėdamųjų dalių yra labai daug, tos formulės labai įvairios. Manau, kad į tai verta pasižiūrėti atidžiau. būsimai diskusijai, man atrodo, kryptis turėtų būti numatyta. Mes dabar visų atsakymų, visus klausimus neturime. Bet svarbu, kad procesas judėtų teisinga linkme, kad, deta, kad būtų numatytos detalės, kad dėl jų būtų susitarta. Konfidencialumas, pavyzdžiui, duomenų yra tas klausimas, kuris buvo man skirtas. Ir man atrodo, tai yra tas dalykas, kad visuomenė turi būti informuojama. Jeigu bus numatytas labai griežtas konfidencialumas susijęs su prieiga prie duomenų, vargu ar tai bus gerai, nes turime be abejo apsaugoti komercinės paslaptis, tačiau kita vertus turime užtikrinti, kad nebūtų ribojama visuomenės teisė žinoti. Ačiū. Ponas Bartstas klausia. Minutė klausimui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju visiems mūsų prelegentams už pateiktus pranešimus. Ačiū už pateiktą informaciją. EFSOS pranešime buvo daromas palyginimas. Buvo kalbama apie 54 pesticidus 2017 metais suklasifikuotus, 53 procentai atvejų E, AJARK ir EFSA agentūrų palyginimai buvo numatyti 27 procentai atvejų. E, kalbėjote apie griežtesnį vertinimą. Dėl glifosato tarp AJARK ir EFSA kilo tam tikros kontroversijos. Apie tai mes diskutavom komitete, tad noriu paklausti pono Portie. Savo pranešime kalb... išdėsite rekomendacijas ir sakėte, kad kai kurie dalykai turėtų būti apibriežti iš naujo. Agentūroms reikia savų apžvalgų, Viso, visi dalykai turi būti viešai prieinami. Ar galėtumėte plačiau tai paaiškinti? Ir galbūt 47 procentais atveju FCA ir EPFOR pateikė skirtingus vertinimus. Kaip tai suprasti ir paaiškinti? Dėkui. Dėkoju. Pradėsiu nuo pabaigos. Manau, kad didžiausias skirtumas yra tada, kai kalbama ES ir kitų organizacijų vertinimo. EFSA vėliau pateikė savo vertinimus. Ir aišku, situacija gali keistis, dėl to nėra jokių abejonių. Skaidrumo aspektas, man atrodo, yra pats svarbiausias dalykas. Pastebėjau dirbant su šia programa. Turėčiau dar kartą pasakyti, ką veikia EFSA, ką ji atlieka. E, EFSOS atliekami tyrimai yra riboti, ribojami tam tikrų e, nurodymų, kurių mes turime laikytis. Ir turiu pasakyti, kad iš tikrųjų e, mes su tais ribojimais susidūrėme, jie mums kliūdė. Klausimas yra toks, kas sprendžia pavyzdžiui, kai skirtingi rezultatai mokslo yra pateikiami? Kas sprendžia dėl pasiekiamo sutarimo? Be abejo, mes mokslininkai dirbame prie to. Mes, aišku, remiamės epidemiologiniais duomenimis, galima rasti daugybę papildomų dalykų įvairiems duomenims pagristi ar paneigti, jeigu daromos studijos. Pavyzdžiui, atliekant studijas su gyvūnais, be abejo, jūs galite e, įvairiai tuos tyrimus kreipti. Tai štai, ir, bet man atrodo, kad labai svarbu yra išsiaiškinti, kas būtų, jeigu tie produktai nebūtų naudojami apskritai. Šią riziką taip pat svarbu įvertinti. Dėkui. Dėkoju. Kviečiu Simona Bonafė, socialdemokratų frakcijos vadovų, paklausti. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti šios, šiandieną pasisakiusiems svečiams. Pritariu tam, ką pasakė kolega Stas. Norėčiau pateikti klausimą ponui Portie. Jis raštu atsakė į mūsų pateiktus e, klausimus ir nurodė, kad jeigu šiandien uh, būtų atliekamas glifozato tyrimas JARC, remiantis visais tyrimais duomenimis, greičiausiai glifozatas būtų paskelbtas kancerogeniniu žmogui. Bet e, dabar agentūra yra paskelbusi e, visiškai e, priešingą išvadą. Taigi, Galbūt reikėtų peržiūrėti turimus duomenis IARC. Kaip e, panas Portie galėtų sureaguoti į šį klausimą, kuris jau nekarta buvo aptarnėjamas mūsų komitete? Labai ačiū yra e, dvi domenų sritis, kurias reikėtų keisti, jeigu šiandien būtų atliekama peržiūra. Visų pirma, epidemiologiją. JAV buvo atliktas naujas tyrimas, bet jis, jame tikrai buvo spragų. Tyrimo rezultatus e, buvo galima numatyti iš anksto. Duomenys buvo šališki, ne visi respondentai atsakė į pateiktus klausimus. Taigi dėl e, poveikio žmogaus veikatai, ko gero, nebūtų e, keičiamos išvados. Dabar dėl poveikio gyvūnų sveikatos. Buvo atlikta 12 tyrimų. Ir Buvo tikrai nemažai tokių rezultatų, kai gyvūnose buvo atlikti augliai. Taip pat vėliau buvo atlikti pasiskaičiavimai. Ar taip atsitiko dėl to, kad e, kai kada, kai atliekant tyrimą, e, gautas teigiamas rezultatas yra neteisingas? Ar įmanoma, kad e, visi E, tie gauti teigiami rezultatai būtų neteisingi. Tai labai mažai tikėtina, ko gero tikimybė yra tik tais vienas prie šimto tūkstančio. Ir aš ko gero galėčiau daryti išvadą, kad vis dėlto ši medžiaga yra kancerogeniška. Dėkoju. Kol kas niekas nereaguoja. Dabar nuo ECR Pone McIntyre, vieną minutę jums. Žemė. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems svečiams, kurie šiandien pas mus atvyko. Mano klausimas yra skirtas ponui Nors. Turiu pasakyti, kad jis ir praėjusią savaitę buvo atvykęs į mūsų organizuojamą renginį Strasbūrę. Labai ačiū už tai. E, jis siūlė e, numatyti trijų e, privalomų etapų procedūrą. Kalbant apie naujas medžiagas, patenkančias rinką. Kaip Jūs manate, ar dėl prailgintos procedūros gali atsitikti taip, kad sumažės investicijų ir vėliau dėl to bus sunkiau surinkti reikalingus duomenis. Sam. Oui. I think, uh... Ačiū. Na, mūsų tikslas buvo supaprastinti procedūrą ir išvengti tokių procedūrų, e, procedūrų taikymo įvairiais lygmenimis, dėl kurių gali būti gauti e, vienas kitam prieštaraujantis duomenys. Na, man atrodo, procedūros turėtų būti e, ilgesnės, ypač jeigu tos taikomos procedūros būtų supaprastintos. Merci, uh, madame. Dėkoju. Jūs, ponė, norėtumėte papildyti? Kaip Jūs manote, ar galima būtų supaprastinti tuos procesus? Na, buvo patikta pasiūlymų, kaip tai padaryti. Tuos pasiūlymus turėtų įvertinti ekspertai, kurie to užsiema. Na, aš asmeniškai manau, kad e, galima procedūrą supaprastinti, tuomet ji būtų veiksmingesnė. Ir noriu paminėti dar vieną dalyką. Sritis yra tikrai sudėtinga. Tai nėra tokia jau paprasta sritis. Ir jeigu tam prireiks daugiau laiko, tai su tuo teks susitaikyti. Taip pat svarbu atsižvelgti ir tai, ką apie tai mano visuomenė. Merci, merci, monsieur Nurs. Monsieur Omargy. Dėkoju, ponas Omargy, nuguoja. Ačiū. Ponas pirmininkas labai laimingas, kad EFSA sutinka, jog reikia tobulinti viską, nors tą e, anksčiau neigdavo ir procedūros, e, ir ir Monsanto papers visokie dalykai visą tai paliūdija. Savo rašytinėme atsakymė jūs sakote, kad buvo ekspertų iš naujo įvertinti e, duomenys, e, neapdoroti duomenys, Vokietijos ir Europos duomenys. Tačiau dabar e, Monsanto sako į, įvairius dalykus ir jūs, mano klausimas būtų toks. Jūs e, Monsantui sakote, kad e, reikia tam, dozių, tam tikras dozes naudoti. Bet kaip jūs patikrinsite, kaip kaupėsi tos medžiagos e, gamtoje, dirbožėmyje ir kaip kenkia žmonėms bei apskritai gyvam pasauliui visam. Ačiū. EFSA žodis. Yes, thank you very much. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kiekvieno proceso, apie kiekvieną procesą galima pasakyti, ar mokslinį ar ne, kad jį galima pagerinti. Na, nežinau, ar jis yra toks dalykas kaip idealus procesas. Jeigu jūs sakote, kad mūsų procesai gali būti pagerinti, aš pritarsiu, taip, tikrai gali. Mes dabar laikomės numatytų teisės aktų, kuriuos numatė taryba ir parlamentas, bei Europos vartotojų apsaugos ir aplinkosaugos apsaugos bei gyvūnų apsaugos sistema. Man atrodo, kad visi tie mūsų teisės aktai yra vienas iš geriausių pavyzdžių, kaip naudojant pesticidus visą tai saugoti. Kita pastaba būtų štai kokia. Jūs sakote, kad EFSA teikia studijas, kurias parašė Monsanto, bet aš norėčiau atmesti tai. Taip, taip nėra, tai netitinka tikrovės. Pesticidų reglamentas e, numato, kad reguliuojančioji struktūra gali pateikti tyrimus, remiant, besiremiant pateiktomis studijomis. Tai reiškia, kad tos studijos yra tikrinamos sertifikuotose laboratorijose, atliekant, pasitelkiant testų metodą. Štai Tai yra pramonės teisinis, e, teisinė prievolė, jos turi tai atlikti. Antra pramonė taip pat nedaug e, ką gali pakeisti, nes pastarusius dešimt metų galioja teisės aktai dėl to, ką jos privalo padaryti. Pirmiausia, atliekami testai įmonės lygmenių, paskui laboratorijoje nacionalinių lygmenių, kad būtų galima patikrinti, ar paraišką pateikusio asmens teikiami teiginiai yra teisingi. O paskui jau galima diskutuoti apie tai, ar, ar vienas ar kitas produktas yra kancerogeninis ar ne, ar yra tam kažkokių įrodymų, vienokių ar kitokių. E, mes pasakome už duomenų nepriklausomumą, už metodo tikslumą ir visas kitas galinčios taisyklės. Aš manau, kad Europoje taisyklės yra griežtos. Mes nesiremiam niekuo iš to, ką pateikia pramonė, mes remiamės savo tyrimais. Be abejo, daug ką galima pagerinti, aš su tuo sutinku. Kaip ir visose srityse. Oui, monsieur Margy, complément, 30 secondes. Euh, Norite papildyti, ponas Margy? Jeigu Europos parlamentas nusprendė dėl šių specialių priemonių, tai mes e, konstatuojame, kad yra problemų ir kad taip pat reikia e, E, reikia kovoti su pasiekmėmis, e, kurie sukėlė Monsanto Papers. Aš e, pritariu tai analizai, kurią atlikote ir noriu paklausti, ar ilgalaikis poveikis, ar gali būti atsižvelgiama į ilgalaikį poveikį tokiomis aplinkybėmis ir kaip tai vyks. You Ačiū už klausimą. Be abejo, ta apsių, afta tyrimas apima ne tik kancerogeniškumą, ar ne, apima poveikį visai, vis, apskritai žmogaus veikatai. Mes taip pat ūkininkams, darbininkams dirbantiems žemės ūkio srityje riziką vertinome ir riziką žemės ūkiui apskritai. Ir mes kui žiūrėjome, kokį poveikį tai turi aplinkosakoje apskritai. Taip darėme tikrindami pesticidus, taip glifosatus, kitus. Na, galiu patvirtinti, taip, mes dirbome prie šių visų klausimų, o pasiekmė yra tokia, kad mes turime e, tam tikras referencinės vertės. E, tai nėra tos vertės, kurias siūlo pramonės įmonės. Ne, noriu dar kartą pasakyti, kad 24 įvairios e, įmonės e, sulaukė tų vertinimų. 1200 studijų buvo atlikta 34 e, kompanijos patikė apie 100 e, paraiškų ir kiekvienai e, kompanijai mes pateikėm savo atsakymus. Viena iš kompanijų, kuris laukė atsakymo, buvo Monsanto. Tai štai. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolega Pedičinį, EFTT frakcijos vardu. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Mes turime pagalvoti ir apie tai, koks maisto gamybos modelis ilgalaikę perspektyvoje turėtų įsitvirtinti ES. Ar mūsų dabartinis gamybos modelis yra veiksmingas? Nes, pažiūrėjau, dabar e, ne visos procedūros yra e, tvirtinamos ES lygmenių, kai kurios procedūros tvirtinamos valstybių narių lygmenių. Buvo kalbėta apie tai, kad būtina e, konsultuotis su mokslininkais, norint e, užtikrinti, jog tyrimų e, rezultatai nebūtų vienas kitam prieštaraujantis. Su kokiais moksliniais domenimis jūs dirbate? Ar EFSA, ECA remiasi tais pačiais tyrimais? ar buvo atlikti ir epidemiologiniai tyrimai, nes kažkaip tai matau, kad išvados labai skiriasi. Kokiais kriterijais yra vadovaujamasi? Mm, les cas, peut-être qu'il ne s'est pas exprimé pour l'instant, et ensuite on va faire un tour rapide, puisqu'il y a des... Trumpai galime atsakyti turbūt, nes yra vairių metodų, bet turbūt Eka pirmiausia atsuom suteiksim žodį, prašau. Dėkoju už klausimą. Pusę minutės, sako ponas Hansė, norėčiau atsakyti ponui Arimo jau užduotą klausimą. Dėl nuoseklumo. Norėčiau tik paaiškinti, kad reglamentas, kurio dėka gyvenimo harmonizuota sistema numato kriterijus, kaip turime elgtis, kai renkame įrodymus ir jais remiamės. Ten yra išaiškinta, kokiais elementais reikia remtis. Mes turime gairias, kurias esame parengę ir yra remiamasi labai sisteminių metodų. Panašiai kaip ponas Portie, kai kalbėjo apie naujus mokslinius uh, tam tikrus vertinimus. Kai teikiamas LP prašymas ir pasiūlymas, kiekvienu atveju numatyti aiškus kriterijai ir galite visada pasižiūrėti dėl 285 atvejų, kuriuos mes ėmė, kaip buvo dirbama, kaip buvo veikiama. 285 atvejai yra gairių dokumentas ir ten pasakyta daug kas apie, pažiūrėjau, akademinės tam tikras koncepcijas ir man atrodo, siekiant to sisteminio vertinimo, tai yra dalykas, kurį įdomu tiesiog pasižiūrėti. Norėčiau pasakyti štai ką. Buvo parengta 12 studijų, e, kurias atliko e, bandymų atlikėjai GOP moksliniai dokumentai, kurie, kur iš dalies buvo paminėti duomenys iš tų keturių studijų literatūroje, buvo AIRC vertinimo pagrindas. CLP siūlymas buvo e, paremtas pilna studija, E, rezumuojant 12 anksčiau atliktų studijų, e, Vokietijoje BAFR institucija apibendrino tos tyrimus ir paskui buvo peržiūrėtas tas pranešimas atsižvelgiant į tas 12 ataskaitų apie atliktas studijas. Ir noriu pasakyti, kad AJARK neturėjo prieigos prie tų studijų ataskaitų. Mes, EFSA, turėjome tai. Jie turėjo tik tai šešis tokius literatūros apibendrinimus, kai kuriuos duomenys susijusius tom studijomis, dėl to ir atsirado skirtumų vertinimo. Na, nenoriu e, spėlioti, ką ateityje pasakys mokslinis komitetas, tačiau aš manau, kad jeigu jie peržiūrėtų tuos duomenis, tai tuomet atsirastų panašesnio tipo diskusija dėl tų duomenų, kuriuos mes turime Europoje. Ir jeigu tai turėtų vykti, galiu pasakyti, kad mes kaip Europos cheminio elementų agentūra džiaugtumės galėdami padiskutuoti su tais ekspertais dirbančiais AJARK. Merci. Uh, monsieur... Dėkoju. Ponas, į pono pedičinį atrodo klausimą norėtų reaguoti, ar ne? Taip, taip, sako ponas Portie. Mokslinių tyrimų tikslas yra, tų įrodymų tikslas yra priimti teisingą sprendimą. Būtina pateikti teisingas apibrieštis to, ką jūs vadinate moksliniu nuoseklumu. E, studijose yra numatytos tos apibrieštis, yra numatyta, kaip studijos turi būti analizuojamos, yra aiškios procedūros susijusios su tuo, kaip studijas grupuoti ir panašiai. Visą tai labai svarbu. Tai tai tos gairės nėra COP arba EBPO gairės. Mes kalbame apie įrodymus, e, bet daugiau tai yra daugiau subjektyvi peržiūra, ne objektyvi. Taigi svarbu iš pradžių išsiaiškinti patiems savo, kas yra bandoma paaiškinti. Palygin, lyginamos studijos, tačiau tai nedaroma vai nuosekliai. Taip yra buvę ankstesnių vertimų atveju. Noriu pasakyti porą žodžių apie pranešimą, kurį turėjau, gali, kurį turėjau galimybę užmesti akį. Iš tikrųjų, ten buvo išdėstytos labai aiškios mintis susijusios su tais pagerinimais, kuriuos savo pasisakymę minėjau ir aš. Merci. Dėkuoju. EFSA galbūt dar norėtų reaguoti. Atleiskite, norėčiau pridėti dar vieną komentarą, sako ponas Nirs. Jūs turbūt pastebėjote, kad mes pasiūlėme kai kurios procesus, teikia, pateikėme mokslinės konsultacijas. Jeigu klausimas tampa toksai tikrai toksai toksiškas, kai visi pykstasi, labai sunku vykdyti objektyvę diskusiją. Galima būtų pasirinkti, pavyzdžiui, struktūrą, kuri neturi interesų konflikto. Pavyzdžiui, mes tokią struktūrą esame, mes žinome, kaip viskas veikia, bet nesam susiję su komisija. Ekspertų yra. Mes susiturime su žmonėmis, kurie mūsų štai ir šiandien klauso. Ir manau, kad situacija yra tikrai politiškai toksiška, ją galėtume pavadinti, tokia negera situacija. Ir tuomet galbūt reikėtų paieškoti kitų sprendimų, kad mokslas nebūtų politikuotas, politizuotas. Euh, Dėkoju, ponė Duliai. Mes praleidome koordinatorius, tai dabar atsigrėpsime. Ačiū pirmininkė. Klausininkas ponui Portijai. Savo atsakymę į klausimą numeris 52 aiškinate, kad interesų konfliktai yra daugiausia finansinio pobūdžio. 2017 mm, tų metų spalio mėnesio straipsnyje e, buvo pasakyta, kad jūs gavote iš advokato 160 tūkstančių dolerių, e, kad parašytumėte išsame ataskaitą apie glifosatą. E, sąlygos, tas darbo atlikimas, net neklausiu, ar tai yra konflik, interesų konfliktas ar ne. Tiesiog noriu paklausti, ar jūs priėmėte tą sumą. Ačiū, ponas Portie. Well, I won't answer that question without. Norėčiau nesileisti, ko gero, į daug detalių. Aš dirbu kaip konsultantas, o konsultantui už darbą yra mokama. Tuo metu Ajark susitikime aš neturėjau jokio interesų konflikto. Mano išeimas į pensiją buvo vienas toks iš tų faktorių. Dirbau prie oro taršos klausimų sprendimų, prie klimato kaitos klausimų. Aš nemaniau, kad e, esu susidūręs su interesų konfliktu kokiu nors. Jeigu jūs klausumėt manęs šiandien, ar dėl glifosato turiu kokiu nors interesų konflikto, šiandien taip, tas konfliktas interesų būtų, nes aš e, jiems pateikiau konsultacijas e, šiuo klausimu. Merci. Dėkuoju, ponas Pok. Thank you, uh, uh Chair, indeed, so. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pateikti du trumpus klausimėlius. Vienas iš tų klausimų yra profesoriui Portie. Dėl glifozato. JARK paskelbė savo poziciją dėl glifozato. E, o paskui visiškai netrukus paskelbiau kitokią nuomonę dėl e, pesticidų likučių. Jūs sakėte, kad IRK e veikia aktyviai savo darbus publikuojantis mokslininkai ir E, valstybės tarnautojai. Ar valstybės e, tarnautojai turi pakankamai žinių tam, kad galėtų e, įvertinti medžiagų toksiškumą? Toks būtų mano klausimas jums. Ir dar turiu klausimų EFSAI. Jūs sakote, kad viskas gerai ir taip toliau. Ant mano stalo guli EPRS dokumentai, kurių apimtis yra 500 puslapių. Ir ten teigiama, kad ne viskas gerai. Jūs man pasakykite taip arba ne. Kaip buvo vertintas glifosato toksiškumas? Ir ar buvo atsižvelgta į antibiotikus, kai buvo uh, vertintas glifosato toksiškumas? Taip arba ne? Ačiū, ponas Portijai. Dėkoju. Tikrai labai gerbiu tuos mokslininkus, kurie dirba valstybės labai, kad ir kokiais tikslais, kad ir kokias pareigas jie eina. Reguliavimo agentūrose dirba e, nemažai toksiškumo ekspertų. mokslininkai, akademikai, yra taip pat ir mokslininkų akademikų, kurie yra toksiškumo ekspertai. Mūsų komitete yra 17 mokslininkų, kurie yra vėžio ekspertai, dėl to jie teikia savo išvadas šioje srityje. bet tie mokslininkai, e, kurie dirba komitete, jie e, dirba ne vien tik tais vėžio srityje. Ir tikrai jiems labai sunku nusimanyti e, visose srityse. Kai vyksta posėdis, yra vertinami keli junginiai, kokie penki junginiai ir tikrai sunku patikimai vertinti visus duomenis. Dėkuoju. Ponas Arimu jau uždavė daug klausimų ir sulaukė atsakymų. Ponas Pot irgi uždavė daug klausimų ir sulaukė atsakymų. Diskusijos metu dar teikite pakildimus klausimus, nes priešingų atveju rizikuoju būti šališkas. Pone Makentai ir žodis. Uh, thank you. Yeah, but, uh, uh, uh je suis désolé. La, la, la... Na taip, atleiskite. EFSA atsakys jums į klausimą. Ponas Arimo padavė tris, uždavė tris klausimus trims kalbėtojams. Bet mes leidžiame užduoti vieną klausimą vienam prelegentui. Ponas Pok pasielgė taip pat na, tiesiog pasilikite savo antrą klausimą vėliau diskusijai. Visiems taikoma ta pati taisyklė. Pavelas sulauks atsakymų, tačiau kai vyks diskusija. Tad kreipčiausi į EFSOS atstovą, prašyčiau pateikti atsakymą vėliau, nes priešingų atveju nepavyks mums suvaldyti posėdžio laiko. Teskime į toliau ir paskui atsakymus pateikti. O dabar poniai Makentai žodis. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pateikti klausimą ponui Portiją. EFSA ir EHA ir ES valstybės narės bei jų kompetitingos institucijos bei Europos komisija turi visišką prieigą prieš, e, prie visų pramonės atliktų tyrimų ir vertinimo. Ar e, mano minėtų tai subjektai turi uh, E, prieigą ir prie jūsų turimų tyrimų, kuriais jūs naudojatės, norėdamas užginčyti e, jų e, duomenis. Ačiū, puikus klausimas. Mano naudojami metodai yra kuo puikiausiai žinomi. Tai yra metodai susijęs su duomenų analize. Būčiau tikrai labai nustebęs, jeigu EFSA ir EHA neturi tokių metodų. Jeigu uh, E, jie tokių, šios agentūros tokių metodų neturi, aš galiu jiems sutikti prieigą, man dėl to nekiltų jokių problemų. Vis dėlto naudoju e, tuos pačius metodus dėl e, medžiagų kancerogeniškumo. Ne visus tyrimus esu gavęs. Ne visi tyrimai, kurie atlikti laboratorijose buvo man e, priimt, e, prieinami. Taigi negalėjau visko įvertinti. Aš galėjau e, naudotis juk tuo, kas parašyta EFSA, EHA ir kitose ataskaitose. Dėkoju, ponas Omaržy. Ačiū. Aš suprantu, kad jūs tikrai pilnas gerų norų gerinti situaciją, jūs sakote, e, ką reikia ir kaip gerinti, bet mes konstatuojame, kad sistema bloga. E, dėl to čia susirinkome komitete ir dėl to ir e, išklausėme jūsų bei užduodame klausimus. O mano klausimas būtų toks. Noriu išsiaiškinti, kodėl niekada E, nebuvo kalb... niekada nebuvo kalbama apie Roundup. E, daugelis piliečių, daugeliu piliečių kyla klausimas būtent dėl Roundupo. Ačiū, dabar ponas. Urno. Dėkoju priežastis labai aiški. Tai yra teisinė nuostata. Taryba ir parlamentas 1107 reglamentai yra pasakę, kad mes moksliškai vertiname aktyvesias medžiagas. Tai štai, mums būtent tokius nurodymus davė Europos parlamentas. Taškas. Augalų apsaugos priemonių E, toksiškumas yra tikrinamas valstybė, valstybių narių lygmenių. Taip turi būti viskas iki šiol. EFSA tyrė ir atskira sudėdamasias dalis ir pateikė dėl taloamino, vieno iš elementų savo nuomonę. Mes pasakėme, kad yra rizikos, kurią rizikos vertintojai turėtų įvertinti. Mes turime teisinę sistemą ir jos taisyklių laikomės. Mes e, įgyvendiname ES teisės aktus, mes nesame laisvi nuspręsti, ar mes tirsime taip ar kitaip vienus ar kitus dalykus. Mes esame ES agentūra ir turime laikytis tų taisyklių, kurias jūs mums numatėte. Dėkui. Merci. La parole est à Madame Rivasi. Ponia Rivasi. Ačiū pirmininkė. Kadangi turime dviejų agentūrų atstovus ir kadangi ponas Portie minėjo čia porą studijų, tai visose tose studijose aš jau ne vieną kartą klausiau e, EFSOS dėl 74 slaptų konfidencialių studijų. Kas ten konfidencialaus? Ekotoksikologija, e, žiūrkių, e, augalų tyrimai. Kas čia gali būti konfidencialaus? Aš nesuprantu, kodėl jūs bijote paskelbti šitas studijas. Juk jos padarytos, jos vykdytos pramonininkų. O mes, kaip Europos parlamentarai, turime kreiptis į Teisingumo teismą, jūs paduoti į teismą, kad galėtumėm turėti prieigą prie tų duomenų. Mes esame vykdomoji kontrolė, kontroliuojame agentūras ir jeigu norime tas studijas patikrinti, pažiūrėti, ką mes manome ir sulyginti savo nuomonę su nepriklausomu ekspertu, tai kodėlgi to negalima padaryti. Taigi norime E, visų trijų e, nuomonę jūsų gauti, kas ten yra slapto. Tai yra tokios studijos, kurios yra skirtos aplinkos sveikatai. A, medžiaga yra pramonininko reikalas, bet jeigu pramonininkas slepia, vadinasi, jūs turite ką slėpti su, to, su, su ta sistema. Mes neturime jokio skaidrumo, tos, to, tų neapdorotų duomenų skaidrumas yra būtinas dalykas. EFSA. Yeah, Dėkoju už klausimą. Labai tiesiai šviesiai pasakysiu, mes, EFSA, norėtume, kad galėtume paskelbti visus, visus duomenys, kuriuos gavome, su studijomis, uh, E, kurios, e, kurios buvo atliktos. Mes esame mokslininkai ir skepsis mums nepatinka. Mokslo reikia iššūkių, mums reikia tikslumo ir tik tada galime judėti pirmin. Mes būtume pirmieji e, paskel, galėdami paskelbti tai. Tačiau yra ES teisės aktai, kurie saugo, pavyzdžiui, intelektinės nuosavybės teisės. Yra ES teisės aktai, kurie saugo priekybos, komercinės paslaptis ir EFSA negali nesilaikyti ES teisės aktų. Tai nėra įmanoma. Jeigu Europos parlamentas norėtų šių pakeitimų, tai tuomet prašom pakeiskit galiojančius teisės aktus. Ir reikėtų lygiai taip pat dėl maisto apsaugos e, dalykų lygiai tas pats. E, EFSA gali paskelbti viską, ką tik norime, išskyrus keletą aspektų, kurie, kurie pagal naujausią teisės aktą turi būti konfidencialūs, to pagėdavo pramonė. Ne aš galiu spręsti, ar įstatymas yra geras ar ne, ar tas teisės aktas geras, ne, mes tiesiog turime jį vykdyti. Jeigu parlamentas mano, kad e, skaidrumas turėtų būti didesnis, tai tuomet pakeiskite teisės aktą, kuris reguliuoja uh, intelektinės nusavybės apsaugą. Mes mielai viską paskelbtume, bet Mes negyvename tokioje aplinkoje ir nedirbame tokioje aplinkoje, kur teisės aktai yra netaikomi. Pirmininkas, ačiū. Labai trumpai, ponė pirmininkė, sako kalbėtojas. Pritariu tam, ką sakė kolega Rodžer. Aš manau, kad turėtų to konfidencialumo, ko gero, būti mažiau, viskas turėtų būti paviešinta. E, aš Atlantoje atsitisi E, turiu kontaktų ir žinau, kad kartais dėl teisės aktų sunku to viešumo didesnio pasiekti. Europos Sąjungoje yra priimti tokie teisės aktai, toks teisės aktas, kuris draudžia skelbti kai kurią informaciją. Aš manau, kad jinai turėtų būti viešai skelbiama. Ačiū. Merci, Leka. Ačiū, Eka. Thank, thank you very much. Dėkoju. Dėl ryč ir biocidų E, prieigą prie e, pranešimų e, tai yra aiškiai reglamentuota. Jeigu parodote žalią kortą tam tikrą, galite gauti prieigą prie tos visos studijos, jeigu ne, to nėra. Nes priešingų atveju į rinką gali patekti tokie dalykai, kurių mes nenorėtume. Mano atsakymas būtų toks pat. Me, mes negalime visko skelbti. Mes ryč ir COP reglamentus turime įgyvendinti. Mes ne visais atvejais turime pilnus, pilnas ataskaitas apie atliktas studijas. Kai kurias ataskaitas turime elektroniniu būdu, turime jas sukaupę nuo 93 metų. 96 metų taip pat dokumentus, internete turime viską. Viską gauname pagal numatytas teisinės taisyklės ir elgiamės pagal numatytas teisinės taisyklės. Jeigu teisės aktai pasikeistų, tai tuomet mes galėtume paskelbti tai, ką privalėtume pagal teisės aktus. Ačiū. Tiesa, dar pusę minutės. Norėčiau sureaguoti į ankstesnį komentarą. Ar gali vyriausybės ekspertai turėti reikiamą patirtį? Aš galėčiau pasakyti iš savo agentūros tvirtą taip Yra tokių ekspertų, kurias skiria valstybės narės. Tačiau tie ekspertai gauna paramą iš šalyje dirbančių ekspertų. E, tai nereiškia, kad rizikos vertinimo komitete dirbantis ekspertai žino viską. Jie tiesiog turi komandą namie savo šaly, kurios patirtim gali pasiremti. Ir jeigu trūksta kažkokios patirties, mes pas, pagal tai, kas numatyta ryč, galime paskirti ekspertą, kuris gali specifinį klausimą sprendžiant prisijungti prie komitetą. Pavyzdžiui, taip atsitiko, kai reikėjo aptarti glifosato klausimą. Mm, reikėjo taikyti tokias technikas, kurias ponas Portie taikė savo darbę, tad dirbome kartu. Dėkoju. Pone Ryvas įklausė papildomai. Aš labai nusivylusi jūsų atsakymais, nes jūs neatsakėte į mano klausimą. Aš nekalbu apie e, slaptus duomenis, e, verslo duomenis, kažkokius tai esminius duomenis. Aš kalbu apie ekotoksikologinius duomenis. Kas čia yra konfidencialaus? Ir jūs žaidžiate kažkokius tai neskaidrumo žaidimus, duodami tokius atsakymus. Tai jeigu dabar e, jūs paduosite teismą, tai visa Europa jums, e, e, jūs e, bus su jumis. Ko jūs bijote, Monsanto? Advokatų bijote? Kiekvieną kartą reikia kreiptis į teismą, išsireikalaujant duomenis, kas yra slapto studijose. Ekotoksikologinėse studijose, kasgi yra slapto, klausė pirmininkas. Ponas Jensen. Like Norėčiau labai atsiprašyti už tai, kad neatsakiau į klausimą. Mano ketinimai buvo patys geriausi. Mes kelbėme 99,9 procento mūsų gautos ekotoksikologiškumo informacijos. Ta informacija skelbiama mūsų puslapyje. REACH e, reglamente yra e, nurodyti keli elementai, kurių pramonė gali prašyti ir neskelbti. Ir, pavyzdžiui, tai galėtų būti informacija apie chemikalo negrinumą. Jeigu būtų e, e, žinomas kažkokios tai medžiagos arba gaminio negrinumo procentas, būtų galima e, įspėti jo gamybos procesą. Ir dėl to kai kurios įmonės prašo tokią informaciją laikyti paslaptimi. Be 99,9 procento viso visos informacijos apie medžiagos ekotoksikologiškumą mes kelbėme mūsų svetainėje per mėnesį nuo tos informacijos gavimo. No, no, no. Tai paaiškinkite man. Ne, ne, ne, pirmininkė, palaukite. E, pirmininkas dėja nesuteikė žodžiai Džio poniai Vivasi. Bet taip yra pingpongas, tiesiog klausimas atsakymas, klausimas atsakymas. Pirmininkas sako, kad yra nustatytos taisyklės ir reikia tų taisyklių laikytis. Procedūros yra parašytos ne šiaip savo. Aš sutinku su jumis, bet reikia parašyti ataskaitą. Mes, e, jūs gavo, uždavėte klausimą, gavote atsakymą. Uh, Dabar e, aišku galima parašyti, kad gal, reikia geresnės prieigos prie duomenų. Žinoma, tas klausimas dar bus užduodamas, bet labai atsiprašau. Tokia yra procedūra. Šitie klausimai tikrai nebus palikti nuo, nuo šalyje. Pasilikite savo šiek tiek energijos ir trečiojoje dalyje galėsite diskutuoti su visais nariais. Pone Donano. Aš turiu du klausimus. Greitai juos užduosiu, jie skirti ponui Portie. Kalbant apie aktyvę glifosato medžiagą, BAFR atmetė kad ta medžiaga yra toksiška, kancerogeniška ar panašiai, ar jeigu kažkokių kenksmingų medžiagų yra, tai jų labai nedaug. Aš paprašiau BFR e, pateikti išsamesnį atsakymą, tačiau jie pateikė labai paviršutinišką atsakymą, kaip ten bebūtų. EFSA atrodo, kad taip pat nori atmesti ir atmeta kai kurias studijas ir nekreipia dėmesio, kad tos medžiagos sutei, sukelia vėžį gyvūnams, nes atseit nėra pakankamai įrodymų. Jūsų nuomonė, ar reikia nerimauti dėl to, kad moksliniai duomenys yra e, tam tikra linkme nukreipti ir ar reikia nukre... atmesti nepriklausomų organizacijų tyrimus, kurie nustato, kad tos medžiagos toksiškos, kancerogeninės ir panašiai. E, kitas klausimas. 2017 metais spalį dėl e, glifosato parlamente vyko klausimai. Monsanto atmetė kvietimą atvykti, tačiau tačiau e, vėliau buvo sakyta, kad jūs, nori, jūs yra juodi, buvo sakoma, kad jūs yra juodinamas. Jeigu taip iš tiesų ir yra, tai kodėl jūs manote, kad taip yra, o ne tiesiog keičiamasi moksliniais argumentais ir netiesiog vyksta e, mokslinis ginčas, o yra nukreipta asmeniškai prieš jūs? In... Labai puikus klausimai. Na, dėl e, e, e reprodukcinės veikatos negaliu atsakyti į tuos klausimus. Na, o dėl kito jūsų klausimo, tai pritariu EFSAI dėl to, į kokius tyrimus reikia atsižvelgti, kuriuos ne. Kiekvieno tyrimo atveju padėtis vis kitokia. Yra tokių tyrimų, uh, E, kurio e, e, rezultatai buvo labai praštai patikti, buvo net sunku suprasti, koks chemikalas buvo tyriamas. Buvo ir kitas tyrimas, kai buvo naudama per mažai gyvūnų, tik tais 10 gyvūnų vienoje grupėje, taigi tikrai sunku remtis tokio tyrimo rezultatais. Dabar dar klausimas dėl mano reputacijos teršimo Aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad labai svarbu remtis moksliniais e, duomenimis priimant sprendimus. Esu tvirtai įsitikinęs, kad atlikus nedidelių pakeitimų sistema žymiai patobulėtų. Ir aš toliau ketinu dirbti nepriklausomai nuo to, kas atsitiks mano reputacija. Merci. Je vous propose donc, on va rentrer dans la troisième phase. Ačiū, dabar pereikime prie trečiosios dalies, tačiau prieš tą padarant, e, norėčiau atsiprašyti narių dėl tokios vedimo formos, tiesiog neradome geresnės. Darome e, viską, ką galime ir taip, kaip geriausiai įmanoma. E, Aš norėčiau, kad būtų galima atsakyti į klausimus. Du klausimai, sakykime, pavyzdžiui, užduodami, kaip ponas Šarjonas uždavė, o tada ponas Pok atsako. Na, klausimai buvo užduoti svarbus, tai sakau, nors e, prelegentas jau išvykęs. Taigi, prisiminkite tuos du klausimus, kurie buvo paskirti kitiems prelegentams. Ar jūs Ar jūs pasižymėjote tuos klausimus, ponas Arino? Pirmininkė, aš manau, kad jau buvo atsakyta į daugumą klausimų, kuriuos uždaviau. Vokiškai. Tad, äh, inwiefern um, dort. Äh, dėl kriterijų taikymo Ar galima būtų taikyti tos pačius kriterijus kaip ir tuos, kaip tie, kurios taiko Europos vaisto agentūra? Tai yra kriterijai dėl visų duomenų paskelbimo arba ne. Man atrodo, kad ponas Hansenė tai jau atsakė. Jis sakė, kad yra skelbiama 99,9 procentai duomenų. Nežinau, ar ir EFSA atveju yra panašu. Dabar dėl e, duomenų nuoseklumą, tai jau buvo atsakyta. Ar abi procedūras galima suvienodinti, tai jau irgi buvo atsakyta. Dėl poveikio exposure. Buvo kalbėta apie poveikį, pesticidų poveikį aplinkai žmogui gyvūnams. Atliekant rizikos vertinimą, kaip atsižvelgiama į šį kriterijų? reikėtų vertinti, ar galima e, išduoti leidimą tam, tikrai, tam tikram produktui, bet reikėtų atsižvelgti ir tai, kokį poveikį vienas ar kitas produktas turi aplinkai žmogui ar e, gyvūnams. Ačiū Jūs. Eh, Labai ačiū. Dėl tų e, gautų žaliavinių duomenų konfidencialumo žuodai tą. jie prieinami visiems. Dėl poveikio. Be abejo, poveikis yra labai svarbi e, rizikos vertinimo dalis. Mes vertiname e, medžiagos toksiškumą arba pavojų tiek aplinkai, tiek žmogui, tiek ir gyvūnams. Produktas gali būti naudojamas įvairiai, taigi ir jo poveikis gali skirtis. Mes vertiname poveikį ūkininkams, darbininkams, e, kurie patenk, irgi gali įeiti į laukus, kur tas produktas naudojamas. Mes taip pat vertiname poveikį kaimo vietovių gyventojams, taip pat ir vartotojams. Tas pats daroma ir vertinant importuotus produktus, taip pat vertiname ir poveikį aplinkai. Vertiname poveikį žinduoliams, bestubūriams, visiems kitiems gyvūnams ir kitiems gyvūnams. Taip pat vertiname poveikį ir dirbožėmėje gyvenantiems organizmams, augalams kitiems augalams, mikroorganizmams. Taip pat e, e, tai yra daroma atsižvelgiant į kiekvieną galimą produkto panaudojimo atvejį. Esame nustatę uh, poveikio, e, e, keletą įvairius poveikio lygius dirbuošėmiui ir juos vertiname. Taip pat e, vertiname poveikį ir vandenyje gyvenantiems organizmams, taip pat ir žinduoliams bei paukščiams. Ponas Partie norėtų papildyti. Um, Labai trumpai. SAM ataskaitose kalbama ir apie e, stebėsime po to, kai produktas jau patenka į rinką. Ne vien tik tais kalbama apie poveikį žmogaus veikatai, bet taip pat kalbama ir apie eks, eks, ekotoksikologiškumą. E, eks, E, tarkim, JAF yra atliekama e, nacionalinis biomonitoringo e, tyrimas. Yra atliekamas, tyriamas poveikis žmonėms. Per artimiausius dviejus metus bus tyriamas glifosato poveikis. Kai kurie pesticidai yra laikomi saugus naudoti, bet ir juos reikėtų įvertinti pagal šias procedūras. Si. Ačiū. In, in the EU there are also projects that are specifically we are now discussing. Yra tokių duomenų, apie kurios kalbama. Komisijoje vyksta kai kurios veiklos ir man atrodo, iš tikrųjų galima uh, įtraukti ir pesticidus ir glifosatą į tuos vertinimus. Visi kiti pesticidai, kurie jau buvo naudoti, pervertimo procese buvo pateikti stebėjimo duomenys susijusie su jais. Vartotojams mes galime pateikti plačiausią stebėjimo programą. Buvo atlikti, atlikti daug platesni stebėjimai negu jau. Ir dabar būtina užtikrinti e, tolesnę stebėseną ir atsižvelgti aplinkos saugos reikalavimą. Merci. On n'est pas là pour euh, regarder qui. qui... Na, mes čia susirinkome tam, kad tobulintume sistemą o ne tam, kad e, ginčintumės dėl ginčio. Ar jūs manote, kad buvo atsakyta į jūsų užduotus klausimus dėl dirbožėmio, ar manote, kad e, tie klausimai taip ir liko neatsakyti? Yes, uh... Regarding the uh, effects on soil organisms, yes, I confirm that. Na taip, aš galiu patvirtinti, kad dalis išvados buvo pateikta. Tie dokumentai yra prieinami viešai. Dėl dirbožėmį vienančių organizmų buvo surašytas netgi specialus skyrius. Mes išvados esam numatę tą skyrių, kad dėl mikrobiologinių rodmenų ir poveikių mes konstatavome, kad toksiškumo jiems nepastebėta. Mes pirmiausia žiūrėjome, ar yra koks nors poveikis ar riziką tokio poveikio. Ir e, atlikome lyginimus paskui. Es iš pradžių žiūrėjome mažesnės koncentracijos elementų tų poveikio, paskui didesnės. Merci, merci bien. Donc je, donc là... Dėkoju, sako pirmininkas. Pone Rivasi, paskutasi ponas Vait, Vulč, Ajuso ir ponas Omaržiai. Štai turiu tokį sąrašą kalbėtojų. Pone Ryvasi, norėtų klausti. Mišel tuo būdu galės pabaigti savo klausimų tikslą, pos, ciklą, paskui galėsim prie pono Wait. Taigi, pa, užbaigsiu savo klausimų ciklą, sako pirmininkė. Kitaip paklausiu. Aš gavau eka atsakymą. Ir buvo pasakyta, kad Jie gali paskelbti 99,9 procentus e, ekotoksikologinių duomenų, nes direktyvoje ar ryč teisės aktuose yra leidžiama tai publikuoti. Tad dabar klausiu EFSA. Kodėl ekotekstokologiškumo duomenys pesticidų atveju yra besiskiriantis nuo REACH, e, nu, pagal REACH dokumentą skelbiami duomenys. Kodėl vienų skelbti galima ir publikuoti, kitų atveju ne. Tai kodėl toks didžiulis skirtumas? Paaiškinkit, pirmininkas. Ponas Urla ar ponas Tarason, kas galėtų atsakyti iš apsa? Dėkoju už klausimą. Manau, kad skirtumas yra toks. Eka iš aukštai paaiškino, kad pagal ryč E, teisų klausimus, jie e, e, skelbia studijų tik tai santraukas. Mes taip pat. ECA gali tą patvirtinti, todėl jie ir gali skelbti, kadangi gauna tik santraukas. Jie negauna pilnu ataskaitų. Dėl pesticidų visais atvejais situacija yra kitokia. Apribojimai yra, nes yra susijęs su konfidencialumu. Nu Tiesiog e, ten yra tokių duomenys, kur, tokie duomenys, kurie turi ekonominę vertę, kurie yra komerciškai svarbus. Mes tiesiog išimame tokius duomenys, mes turime tos taip, taip vadinamus žalius duomenys, neaptorotus, 90 procentų tos e, informacijos neskelbiam dėl to, kad esamais duomenimis negalėtų pasitaudoti tos įmonės, kuri, kur, dėl kurios tiekimas tyrimas konkurentai. Mes kelbėme dokumentus, kurių, prie kurių gali gauti prie Europos parlamento nariai. O konfidencialumas yra kai kuriais atvejais reikalingas, nes aišku, parlamentas turi turėti galimybę gauti duomenis. Jeigu kitas asmo, kuris galbūt yra konkurentas, paprašys tos pačios prieigos prie studijos, mes jam kitaip, kit, kit, kitai situacijai skūšius turėtume pateikti dokumentus. Ir mes turėtume visoms įmonėms pateikti vertinimus. Mes teikiame visus šalius duomenis, agreguotus duomenis, bet kai kurių esminių duomenų metodologijos dalykų nusprendžiame neteisti, tačiau nuo, neteikti, tačiau pateikime tuos duomenys, kurie yra skelbiami santraukose. Pirmininkas, ačiū. Na, tai yra tas sektorius, prie kurio dirbsim dar ilgiau, skaidrumo siekdami. Ponas Url dar prašo žodžių. Grįžkime prie ponios ribas į klausimą. Jose bandė paaiškinti štai ką. Kiekvienos individualios studijos atveju mes pateikime studijos santrauką kur yra pakankamai išsami moksliniam stebėjimui atlikti. Tai yra ta informacija, kurią skelbia e, US, e, Junktinių valstybių EPA, aplinkos, aplinkos apsaugos agentūra arba GMPA. Tos antraukos nėra trijų eilučių, ten daug puslapių. Ten yra pateikiami rimti moksliniai duomenys. Tų apžvalgų dėka, tų santraukų dėka, nuo 2015 metų situacija gali būti stebima EFSOS puslapyje. Kodėl mes visko neskelbėme? Tokių dalykų apie toksikologijos studijų. Kaip sakė Jose, pramonė nori verslo konfidencialumo. Ne dėl to, kad duomenys yra konfidencialūs, bet nu, jos nori, kad konkurentai nepasinaudotų blogiems tikslams tais duomenimis. Ar tai yra geras argumentas, ar ne? Čia dėl to mes nesprendžiame. Tiesiog Europos parlamentas yra prieėmęs sprendimą ir gali priimti sprendimą, kas iš tų dviejų teisės aktų yra viršesnis. Mes galime sakyti, kad visuomenės teisė žinoti yra teisė, kuri yra viršesnė už kitas, bet tuomet primkite tokį teisės aktą ir mes gyvensim pagal jį. Mes turime saugoti intelektinę nuosavybę ir saugoti visuomenės sveikatą. Situacija mūsų tikrai nedėkinga, nes turime kiekvienu atveju priimti sprendimus. Ir žinome, kad Įsigaliojus 178 reglamentui mūsų situacija bus dėkingesnė, skaidrumo bus daugiau. Kai kurie studijos aspektai vis tiek galės išlikti konfidencialūs. Dėkoju. Pirmininkas. Pone direktoriau, kai skaitome nuomonę teisingumo teismo dėl neonikotinoidų draudimo, Teismo nuomonė yra pasakyta, kad ateityje tą nuomonę reikės sieti su socio, socioekonominiais aspektais. Tad, kai mes dirbame savo darbą, mes negalime nepaisyti tokių dalykų kaip visuomenės sveikata, ekonominiai ir socialiniai aspektai. Mes norime savo pranešime turėti aiškius duomenys, kad galėtume viską įvertinę priimti sprendimą, nu, nuspręsti dėl savo pozicijos. Bet mes iš tikrųjų nekeliame kažkokius nesminius klausimus. Mes turime pagal tai, kokią informaciją gauname, daryti politinius pasirinkimus. Tai yra esminiai klausimai. Mes į tos savo klausimus turime gauti atsakymus, kad turime priimti sprendimus. Pone Portie, ar jūs norėtumėte reaguoti kaip nors į šį užduotą klausimą? Ponas Portie, labai trumpai. pasakyčiau, kad nuo 2015 EFSA skelbia savo informaciją, bet ta informacija nėra pakankama, kad būtų galima pakankamai aiškiai vertinti toksiškumą. Ten yra pateikiami kai kurie duomenys. Ten pateikiami tokie duomenys, kurie mano, kad tai yra teigiami dalykai, aš manau galbūt, kad neigiami. Ir manau, kad e, čia dar yra tam tikrų tokių ribotumų. Negaliu suprasti, kodėl, pavyzdžiui, negalima pasiekti, kad būtų detaliau pateikiami cheminiai aprašymai preparatų, pažiūrėjau, bandytų su gyvūnais. EFSA savo pranešime skelbia tai, kodėl nebūtų galima e, viešai skelbti tokios informacijos. būtų galima aiškiai pasakyti, ką e, laboratorija matė savo tyrimę. Ir man atrodo, taip neturėtų būti. Kiekviena studija, kurią atlikome, buvo tokia, kad norėjosi išaiškinti, kokios patologijos buvo atrastos vienos ar kitos medžiagos veikimo atveju ir kuo remiantis teigiama, kad, jos, kad jas medžiaga sukėlė. Tai štai, man atrodo, klausimas aktualus šitas visur, tas viešumo klausimas ir JAV, ir kitur. Pirmininkas, ačiū. Ar kas nors dar, EFSA galbūt dar norėtų reaguoti, o sukeliausim toliau diskusijų metu. Labai ačiū. Na, man atrodo, mes negalime E, lyginti tokių tyrimų, kurie yra atliekami nepriklausomai ir e, tų, su tais tyrimais, kuriems milijonus skiria pramonė. Jeigu yra tiesiog investuojama į tokius tyrimus ir tai nėra daroma iš valstybės biudžeto bandoma tiesiog išsaugoti tokių investicinių e, ekonominę vertę. Ir aš manau, kad reikėtų priimti e, politinį sprendimą, ar e, tai būtų galima išsaugoti ar ne. Bet jūs proteguojate pramonę. Tikrai neįtikėtina tai, ką sakote. Aš tikrai negaliu leisti, kad apsakytų panašius dalykus. Pirininkas, Tai yra demokratija, leidžiama užduoti ir atsakyti į klausimus, o tada jau mes e, atsižvelgiame į tai, kokius atsakymus gauname. Mm, čia jūsų požiūris, ponas Hansenai, prašau. Labai ačiū. Norėčiau paaiškinti padėtį. Rič e, atveju e, tai yra identiška situacija. Rič reglamente yra straipsnis, e, kur reikalaujama, jog įmonės e, dalintųsi duomenimis. Tas straipsnis vadinasi viena medžiaga, viena registracija. Taigi visos įmonės, kurios gamina arba importuoja tą pačią medžiagą į ES, turi e, registruotis kartu ir turi pasidalinti duomenų kaštus. Tai yra teisinis reikalavimas. Tai yra viena iš tų užduočių, kurias mes įgyvendiname. Kaip yra pasidalinami tyrimų kaštai, koks mechanizmas e, taikomas. E, tai daroma per e, išsame tyrimo ataskaitą, Full Study Report. Na ir tie, kurie išleido didžiulės sumas tyrimams, gali pareikalauti E, pasidalinti kaštų su tais, kas tą e, gautą informaciją naudos. Jeigu mes paskelbėme išsame tyrimų ataskaitą, jeigu mes ją paskelbtumėm išsame tyrimų ataskaitą, tai tuomet e, mes pažeistumėm nuostatą numatančią, kad tie, kas sumokėjo už tyrimą, e, turėtų gauti kompensaciją iš tų, kurie e, surinktą informaciją naudojo. Toks yra pagrindinis principas. Yra apie 30 tūkstančių medžiagų. Ir yra tokiu atveju, kai e, ne kiekviena įmonė automatiškai pateikia tą išsame tyrimo ataskaitą. Uh, uh, Įmonė tokią informaciją mums pateikia tada, kai mes jos paprašome. Panaši praktikoje taikoma ir EBPO. Ir gavę tokius duomenis e, e, mes galime atlikti nepriklausomą duomenų palyginimą. Ir 99,9 procento tokių duomenų mes paskelbėme Taigi galima gauti 99,9 procento informacijos, bet negalima pažįsti tokio principo, kad viena medžiaga, vienas registravimas. Yra tokių įmonių, kurios labai e, aktyviai atlieka bandymus su medžiagomis ir yra būtina užtikrinti, kad e, e, toms įmonėms e, sumokėtų kompensaciją kitos įmonės, kurios tyrimų netlieka. Tai yra teisinis reikalavimas. Ir e, mes tikrai ne visą informaciją galim paskelbti. Kaip ir EFSA, taip ir mes manytumėm, kad e, iš informacinių technologijų šias įmanoma paskelbti visą turimą informaciją, jeigu teisės aktų kuriejai mūsų pareikalautų tą daryti. Tai būtų įmanoma net ir šiandien, iš techninės pusės tai įmanoma. Ačiū. Noriu sureaguoti tai, ką pasakė ponas Url. Jis kalbėjo apie tų e, žaliavinių arba pradinių duomenų skelbimą. Uh, Jis sakė, kad jeigu tyrimo rezultatai e, e, suklastoti, tai vis tiek to neįmanoma pamatyti iš tų pradinių duomenų. Noriu pastirauti, ar jūs kada nors aptikote suklastotų duomenų ir kaip manote, ar būtų prasminga atlikti tyrimą, e, norint aptikti tokius suklastotus duomenis? O galbūt dalis sprendimo galėtų būti GLP galbūt reikėtų vadovautis geriausia turima laboratorinė praktika. Ačiū. Dėl tų pradinių arba žaliavinių duomenų paskelbimo reikia e, vadovautis ir skaidrumo, skaidrumo principu. Ir toks skelbimas e, turėtų dar vieną privalumą. Mokslininkai galėtų tokiomis, tokiais duomenimis uh, naudotis ir galbūt galėtų aptikti kažkokias spragas, apie kurias nepagalvoja teisės aktų kuriai, nes teisės aktų kuriai tikrai nėra e, tobuli. E, yra daug mokslininkų, kurie galėtų su tais duomenimis susipažinti. Taip elgėsi ir Europos vaisto agentūra ir kai kurios kitos agentūros. Uh, šios agentūros skelbia tokius duomenis mokslininkams, tam, kad jie galėtų tos mokslininkus, e, e, tos duomenis atsiprašau, palyginti ir galbūt atrasti kažkokių tai spragų, kurios būtų naudingos ir e, pačioms institucijoms. Dėl GLP ir negalp. GLP sertifikatas nėra kokybės sertifikatas. Uh, GLP tyrimai gali būti ir kokybiški, ir nekokybiški. GLP yra tam tikras užtikrinimas, kad egzistuoja e, žaliavinė arba pradiniai duomenys tam tikrą formą, e, kad yra tam tikros testavimo arba ataskaitų teikimo procedūros, bet gal tai nėra kokybės ženklas. Jeigu mes pažvelgtumėm į e, EFSOS išvadas dėl glifozato, tai ten nurodyta, kad teisės aktų, kurie turėtų atsižvelgti į augalų apsaugos produktų ekotoksikologiškumą. Ir e, ši išvada buvo padaryta skaitant literatūrą, ne to žaliavinius duomenis. Okay, merci. I'm um, sorry. Uh, Madame Oibush. Herzlichen, herzlichen Dank. Pane Hoibuš, ačiū. Noriu pateikti klausimą ponui Urliui. viename mokslinėme laikraštyje skirta epidemiologiniams klausimams pasirodė straipsnis apie glifosatą. Ir ten teigiama, kad jūs, e, tiksliau, EFSA neteisingai pritaikė ABPO e, e, direktyvą 116. Ir taip pat buvo nurodyta, kad tyrimų autoriai vadovavosi savo asmeninę nuomonę. Ir aš nelabai suprantu, kaip EBPO gairę arba direktyvą galima kažkaip tai asmeniškai interpretuoti. Tik nežinau, ar tai įmanoma. Atsakysiu šį klausimą. EBPO gairės labai aiškios. Yra Yra paskelbtos tos gairės, EBPO e, gairėje aiškiai parašyta, kad e, reikia vadovautis apibriežti statistinių e, metodų. Prieš gaunant duomenis reikia apibriežti statistinį metodą, kuris vėliau bus taikomas. To straipsnio autorius atliko savo vertinimą. Uh, tame straipsnėje e, yra ir nurodyta, kad tokia yra asmeninė straipsnio autoriaus nuomonė ir kad e, apie tai nekalbama EBPO gairėse. Kaip jau sakiau, ten yra aiškiai nurodyta, kad tai asmeninė straipsnio autoriaus nuomonė. Taigi tai, ką jūs pasakėte, visiškai teisinga. Ir beje, tai e, ta praktika, kuri naudojama tame straipsnė, nėra nauja. Tokia praktika buvo taikoma ir anksčiau ir, ir tiek mes, tiek EHA apie tai esame paskelbę viešų pareiškimų. Dėkuoju, pirmininkė taip pat visiems pasisakiusiems. Dėkoju, kurie čia atvyko. Aš visiškai įsitikinusi, kad mokslininkai yra nepriklausomi ir tikrai yra puikus lygis mūsų agentūrose. Aš jau daugelį metų domiuosi šiuo klausimu, manau, kad jūs taip pat, nekalbėsiu apie glifosatą, aš manau, kad galime gerinti skaidrumą ir dar daugelį dalykų galime gerinti. Uh, jeigu norime keisti įstatymą, tai turime tą daryti čia. Tik čia tą galima padaryti. Skaidrumą taip pat reikia pagerinti, bet aš norėčiau porą pamastymų dėl glifosato pasakyti. E, sudėtingumas e, visų tų užduočių, per kurias turi praeiti aplikantai, iš tiesų labai uh, didelis, nebūtinai tie aplikantai, e, kandidatai yra e, e, tarp didžiulės įmonės, net nežinau, ką atsakyti tiems žmonėms. Kodėl neunifikuoti paraiškų tiekėjams visko, kad jie turėtų viską dar prieš pateikdami tą paraišką nes neaišku, ką konkrečiai jie turėtų kiekvienu atveju padaryti. Jie turėtų dalintis e, e, duomenų kaštais e, ir teikti savo informaciją, kurią jie turi. Aš nežinau, tai, ar tai būtų iš tiesų geriau pavyzdžiui, įmonė nori kažkokį pesticidą registruoti ir tada ji turi paprašyti kitos įmonės, kuri jau tai darė su stuburiniais gyvūnais, kuri, e, kuri e, jau išbandė Tai aišku, jeigu aš būčiau tos kitos įmonės atstovas, tai e, kurčiau visas įmanomas kliūtis, kad ta įmonė, kuri nori pateikti pareišką į rinką, neteitų. Aš norėčiau, kad pasakytumėte, ką jūs apie tai manote, kaip galima homologuoti įvairius procedūr, įvairias procedūras ir kaip agentūra galėtų pasirūpinti, kad kiekvienas paraiškos tiekėjas galėtų padaryti tai, ką nori, pateikti tą paraišką. Dėkoju, sako pirmininkas, taip iš tiesų tai yra mm, tikras klausimas. Aš e, manau, kad tokius elementus galime įtraukti į savo darbus. E, šiandieną kalbėjome apie e, vabzdžius ir jų vaidmenį, tai galima išvesti paralelę su mažom ir vidutiniam įmonėm. E, čia tikrai įdomus e, elementas, tai gal, po, gal EFSA dabar atsakys į šį tokį įdomų ponios klausimą. Žinoma, yra tokie reikalavimai, paraiškų tiekėjams, kad tik didelės multinacionalinės įmonės gali e, visas tas kliūtis įveikti. Tai prašau atsakyti į klausimą. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs labai delikatų klausimą uždavėte, jis labiau politinis, nemokslinis, kaip paremti mažas ir vidutinės įmonės, e, e, lyginant jas su didelėmis, kuriuoms lengviau. Manau, kad reguliavimo reikalavimai tampa tokie sudėtingi, noriu pasakyti, poni Ajusio. Siekiama kuo visapusiškiau ginti aplinką ir kartais mažoms silpnėms įmonėms tikrai labai sunku tų taisyklių ir gairių laikytis ir tinkamai pateikti paraišką. Mes turime tokį pageidavimą, kad turėtų būti posėdžiai prieš pateikiant paraiškas. Ir Viena vertus, mes turime skirtingus teisės aktus, EMA turi tokius teisės aktus, kurie leidžia susitikti, pavyzdžiui, su farmacijos įmonėmis ir pateikti konsultacijas. Mes tokios procedūros neturim. Antras dalykas - ištekliai. EMA turi biudžetą, per 340 milijonų eurų per metus, mes gal 18 milijonų per metus, tad mes negalime teikti konsultacijų ir neprašyti papildomo finansavimo. Mes be to turime labai e, aiškiai parodyti, kad EFSA negali prarasti nepriklausomybės. Mums reikia e, jei reikia kažkokių konsultacijos, turi būti labai skaidriai. Nes negalime sakyti, kad siekiant rezultatų EFSA dirba ranka rankon su lobistais. Mums reikia teisinio pagrindo, lėšų, nepriklausomybės ir mes kartu su Europos komisija bandysime visą tai spręsti nes naujas pasiūlymas bus teikiamas parlamentui ir tarybai, e, bus ieškoma kelių, kaip geriau pagerinti mūsų paslaugos teigiamas mažoms jūtinėms įmonėms. Ir manau, kad ponia jūsų pastebėjimas yra labai vertingas. Merci. Pirmininkas, ačiū. Pone Omaržy, prašau. La, la tranquillité de. Ačiū. Mūsų diskusijų ramybė ir jūsų atsakymai kontrastuoja su žmonių nerimu. Nes buvo kilęs glifosato skandalas, žmonės nerimauja ir mes šiame komitete turime priminti, kad Europos piliečiai vieną klausimą kelia. Ar dėl to, kad jie kontaktuoja su glifosatu, jiems pavyks nesusirgti vėžių? Jūsų atsakymai rodo, kad Europos e, įstatymai yra apipinti paslapties kultūros. Tai mes turėtumėm teikti politinės rekomendacijas, kad taip nebūtų. Ir padaryti taip, kad Europos e, įstatymuose paslapties liktų kaip galima mažiau. E, kaip e, Europos institucijose matome, kad yra daug neskaidrumo dėl to, kad yra lobistai iš pramonės ir panašiai. Trečias dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kartais mes keliame klausimą ir visai teisėtai jį keliame, kokie, kokios buvo išvados pateiktos EFSA e, ataskaitoje. Aš turiu EFSA paskaitas 2013, 2014, 2015 metų ir ten visur yra pasakyta, kad e, poveikis yra labai nedidelis. Tuo tarpu 92 procentai Martinikos gyventojų ir Gvadelupos gyventojų uh, E, pastebėjo, kad nuo tos medžiagos labai padidėjo sergamumas ir e, Tai yra toks dalykas, e, kuris labai matomas ir turbūt tai yra vienas iš didžiausių sanitarinių skandalų Prancūzijoje. EFSA, EFSA dėl Vandekono buvo klausinėjama ne kartą. Ir mes visiškai teisūs kaip parlamentarai atsakingi už sveikatos klausimus, užduoti šiuos klausimus. O tada e, politinės išvadas daryti, nes būtent mums tenka atsakomybė. Dėkoju ponui Ančy, dabar ponas Tarazon. I, I start... Labai ačiū uh, už klausimą. Pritariu pirmą jūsų klausimą dalį dėl uh, glifosato. Uh, EFSA ataskaita buvo tyriamas visokiojopas poveikis veikatai. Ten buvo nurodyta, kad e, glifosato toksinis poveikis žmonėms nėra e, kancerogeninis ir taip toliau. Taip pat mes palyginame poveikį. Mes tyrėme glifozato naudojimą visais įmanomais tikslais, kurie yra patvirtinti ES. Na ir rezultatas yra štai koks. Blogiausių atveju yra pastebėtas um, neigiamas poveikis. Bet daugeliu atveju tai yra e, vienas procentas nuo ADR. EFSA, kaip jau sakiau, atlieka E, e, tyrimą dėl medžiagos panaudojimo visais tikslais. Na, o paskui valstybės narės jau būna atsakingos už produktų vertinimą, už etiketes. Apgailestauju, bet neturiu su savimi visų e, detalių. Mielai su jumis aptarsiu plačiau detalės vėliau. E, vertinime, e, išduodant autorizacijos leidimą produktui, turi būti atliekamas tyrimas dėl poveikio e, produktą naudojant visais tikslais. Noriu patikslinti. Jūsų minėto dosie mes net nesame gavę. Mes turime veikliųjų medžiagų dosie, bet to galtinio produkto, kurio, kurį minėjote dosie, mes nesame gavę. Dėkuoju už atsakymą ir matote, koks gremėziškas yra visas tas vertinimo mechanizmas. Kartais nediskutuot kartu apie tai yra sunku. Pone Noišel, prašau, Marija. Äh, Šiandien ryte Envi komitete buvo pristatytas tyrimas dėl e, e, reglamento 107 pristatymo įgyvendinimo. Ir buvo nurodyta, kad valstybių narių pajėgumai, sukauptos žinios, e, personalas labai skiriasi. Ir aš norėčiau pateikti porą klausimų. Ar valstybių narių įmonės pačios uh, gali kreiptis į EFSA? Ar nereikėtų keisti sistemos? Jeigu ir toliau sistema uh, galiotų, tai galbūt ne įmonės, o EFSA galėtų aiškintis, kokius pajėgumus turi valstybės narės. Dar vienas klausimas. Tikrai mane šokiravo tas faktas, kad tyrimų kokybė labai skiriasi. Ar EFSA pastebėjo, kad įvairiose valstybės narėse atliktų tyrimų kokybė labai skiriasi? Koks poveikis aplinkai žmonėms, gyvūnams? Ar Buvo pastebėta skirtumų. Aš nenoriu, kad įvardintumėte konkrečias šalis, bet noriu paklausti, ar įvairiose šalise atlikti, atliktų tyrimų kokybė skiriasi. Aš suprantu, kad valstybių narių institucijos e, turi labai daug darbo, mažai personalo. Sistemą būtina keisti. Galbūt reikėtų užtikrinti geresnį darbų pasidalymą, geresnius informacijos mainus, o galbūt reikėtų kažkaip sumažinti krūvį institucijoms, o galbūt keisti nacionalinės sistemas, ką Jūs apie tai manote. Merci. Um, Lefsa, M. Tarazon. Ačiū, EFSA, ponas Tarazon. Ačiū dėl turimų pajėgumų valstybėse narėse. EFSA turi tik štai kokios informacijos. Tai yra veikliųjų medžiagų vertinimas. Noriu patikslinti, kad valstybės narės pačios tyrimų netlieka. E, tuos tyrimus atlieka, tuos tyrimus pateikia pareiškėjai. Kalbant apie veikliasias medžiagas, tai e, EFSA turi vadinamąjį kolegų vertinimą, peer review. galima patobulinti valstybės narės pranešėjos atliktą vertinimą. Na, galų gale netaip jau svarbu, kokia valstybė narė yra pranešėja, nes EFSA dirba visos valstybės narės, mes dirbame skaidriai visose EFSA išvadose. Matote, kad mes skelbėme galutinį vertinimą. Kai kuriais atvejais atliekant tą e, kolegų peržiūrą reikia e, daugiau patobulinimo negu kad kitais. Bet bet kokia atveju EFSA įsitra, įsitraukia šį procesą. EFSA beje neturi informacijos apie tai, e, kiek personalo dirba valstybėse narėse, tai nėra mūsų vertinimo dalis. Noriu paminėti, kad kalbant apie veiklesias medžiagas, mes galimus trūkumus sprendžiame per vadinamąjį kolegų peršaros, per review mechanizmą. Bet mes naudojamės tik, tik, tik turimais ištekliais. EFSA su pesticidų klausimais dirba 15 mokslininkų. Na, o valstybėse narėse apie 800 tūkstantis ekspertų. Taigi valstybėse narėse yra apie tūkstantis ekspertų, dar kažkiek tai ir EFSA-je. Taip, e, dar galima daug ką patobulinti, bet manau, kad jau dabar mes atsižvelgėme į daugelį aspektų. Ir aišku, tik apsidžiaugtumėm, jeigu tokių ekspertų tik padid... E, padaugėtų. Buvo trys klausimai ir gavau tik vieną atsakymą. Teiravausi, ar įmonės gali pačios e, išsirinkti valstybę narę, ar valstybė narė e, įmoniai paskirta, paskiriama, ar, pavyzdžiui, EFSA tai gali padaryti. Ir taip pat klausiu, ar sistemą nebūtų galima suskaldyti smulkesnės dalis, pavyzdžiui, nacionalinės sistemas. Gal galite atsakyti? Pateikiau tris klausimus, norėčiau gauti tris atsakymus. Support... Dėkoju. Paremsiu kolegą Hosi, atsakysiu į antrą klausimą. Ne mes sprendžiame, tai yra politinės diskusijos rezultatas. Ar pareiškos teikėjas turi turėti galimybę vykti į vieną ar kitą valstybę narę ar ne E, nes papildomą autorizaciją teikia Europos komisija. Ir tuomet jau negalite pasirinkti valstybės narės. Na ir paskui dėl pirmo to vertinimo e, pareiškos teikėjas renkasi, kur jam atlikti vertinimą. Mes net neutraliai elgiamės tuo atveju. Labai daug kas priklauso nuo valstybių narių pajėgumo. Net Europos komisija ko gero turėtų įvertinti tai, ar ten yra reikiami, reikiama patirtis, reikiami pajėgumai. O šiaip netaip svarbu, kas yra e, valstybė narė pranešėja. Mes stebime procesą, mes e, pirmas vertinimas, kai atliekamas, atliekamas yra antras europinio lygmens vertinimas. Tai štai šiuo atveju, man atrodo, labai didelio skirtumo nesirastų. Ar EFSA, ar komisija spręstų, ar sprendžia pareiškėjai. Vėlgi, ką mes siūlome, tai irgi yra labiau politinis klausimas. Ką siūlome? Refit uh, veiklą įgyvendinant. Ar nereikėtų pergalvoti mechanizmo? Galbūt reikėtų turėti Europos Sąjungos lygmenių puikiai ko koordinuojamą procesą. Ir kad valstybės narės sulauktų sprendimų pagal harmonizuotus duomenis ir kad visoms valstybėms narėms e, būtų taikomi panašus reikalavimai. O paskui, aišku, būtų galima galbūt labiau detalės leistis, bet vėlgi sprendžiame ne mes, sprendžia Europos komisija ir teisėjai kūros proceso vykdytojai. Merci, Nors, Ačiū, ponė. Nors jūs atrodo turėjot papildyti. Mes taip pat girdėjome reiškime susirūpinimą dėl ekspertų įrodymų, kad ne visos valstybės narės turi gebėjimų atlikti vienus ar kitus bandymus. Tai tikrai rimtas argumentas. Ko gero, prasmingiau būtų, kad vyktų diskusija ES lygmenių. Ko gero, labiau reikėtų dalintis duomenimis ir būtų galima priimti geresnius sprendimus. Man atrodo, kad skirtumas būtų, jeigu parašos teikėjas negalėtų pasirinkti, tai padidintų ir skaidrumą. Ir tai būtų paprasčiau spręsti šią problemą. Jeigu leistumėte, ponė pirmininkė, aš dėl mažutinių įmonių norėčiau pakomentuoti taip pat. Mes esame irgi pasiūlę tą sistemą, kad vyktų šankstiniai susitikimai, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms būtų galima padėti parengti geresnės studijas. Man atrodo, tai yra tas dalykas, į kurį reikia kreipti dėmesį. Mes uh, siūlėme uh, taip pat uh, ir pagalbą, kai įmonės nori gaminti naujus kažko, naujas kažkokias augalų apsaugos priemonės, kad jos lauktų pagalbos. Uh, Manau, kad yra dalykų, kur didelio radikalumo net nereikia, galima daug ką nuveikti tiesiog geriau pasikoordinavus ir susitarus. Ačiū. Na, iš tikrųjų, sveiko proto balsas mums yra be abejo svarbus. Tada tai geriau galime sutikti, ponas Bartstas. Ehm, eh, Ačiū, pirmininkė, norėčiau grįžti prie ankstesnio klausimo. Kaip taip atsitinka, kad gaunami skirtingi rezultatai? Panas Portie, kai jūs atlikote savo tyrimą dėl glifosato, aptikote ir tyrimų apie žiūrkės, apie kukurūzus, kur buvo konstatuota, kad buvo ir viešinių susirgymų atveju. Echa tai pripažino, bet rezultatai buvo nenuseklus. Tokia buvo Echa reakcija. Kaip jūs, ponas Portėjai, tai sureagavote? E, kada jūsų, kaip jūs sužinote, kada jūsų e, tyrimų rezultatai yra nuoseklus, kada ne? Ačiū. Aš tai sužinau tik dirbdamas. E, tam reikia analizuoti tos žaliavinius pagrindinius duomenis, tuos duomenis, e, e, kuriuos man pasirodė prasminga analizuoti. Tai būtent analizuodamas aš tai ir suprantu, naudoju standartinius teks, testus, kurie naudojami JAV toksikologijos programuose. Man tie testai pažįstami, nes aš ir pats prisidėjau prie jų kūrimo. Darau tik vieną prielaidą. Agentūros tik vertina, žiūri tuos e, e, žaliavinius duomenis, bet jų ne, neanalizuoja iš naujo. Agentūros pasitikė jau atliktais testais. Yra ir tokių testų, kuriuos atliekant galima gauti neteisingus teigiamus rezultatus. Yra parengtas ABP gairias, bet jo šios rytie nepasiteisina. Nepritariu teiginiui. kad ABPO gairėmis visada turėtų būti vadovaujamasi. agentūros e, turėtų e, reikalauti, kad gairėmis būtų naudojamasi. Taip pat yra ir e, praktika dėl jau atliktų testų arba tyrimo analizės. Yra kai kuriais atvejais, kai reikia tam tikros populacijos atveju atlikti tyrimus arba testus iš anksto. Merci, Monsieur Hansen. Ačiū, ponė Hansenai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau papildyti kolegą Pocie ir norėčiau detaliai šiek tiek paaiškinti, kas buvo nuveikta. Pirmiausia, valstybė narė pranešėja, kuri atliko pradinį tyrimą ir ataskaitą dėl glifosato, įvertino tuos duomenis e, savo pranešime, kurie buvo pateikti. Ir atlikus pakartotinį vertinimą, remiantis tuo metobu, metodu, remiantis kuriuosi ponas Potie, buvo padarytos išvados. Ir paskui rizikos vertimo komitete visą tai buvo peržiūrėta. Mes net specialią sesiją susitikimo surengėme su kolegomis AJARK. Mes žiūrėjome, kaip vertinami pateikti statistiniai duomenys. Mes manome, kad įvyko bent jau visiškai pilna išsami diskusija dėl statistinių duomenų, įskaitant statistinius duomenys dėl e, pirminių duomenų. E, tą patvirtino ir kolegos iš AJARK. Jeigu leistumėte, norėčiau pasakyti, kad aš savo profesinės karjeros metu esu įpratęs savo išsilavinimu naudotis. Um, tikimybių teorija yra viena iš mano E, iš mano veiklos ryčių. E, statistiką vertinu labai elementariai, taip sakant. Toks dirbau Vokietijoje ir Olandijoje prieš pradėdamas dirbti komisijos agentūroje. Jeigu turite vienas, ket, vienas du ir keturi tokius skaičius, tai jūs galite statistiką pritaikyti labai elementariai. Galite skaičiuoti vidurkį ar vadinamąjį media, medianinį skaičių išrasti. Ir 3,5 gausit vienu atveju, 2 kitų atveju. Nieko dėl to blogo, bent kol kas. Bet svarbiau yra štai kas. 2,3 e, ar 2, tiksliau, 2, vienu atveju 2,3, kitu atveju 2. Tai ar tie skaičiai labai yra skirtingi? Nesileisime į statistikos technikos detalės. Jie yra visiškai e, Tai ta, tie statistikos technika buvo visiškai puikiai panaudoti ir gairėse buvo panaudoti abu tie metodai, abi tos statistikos technikos, bet klausimas yra toks. E, ką, kokį rezultatą jums siūlo viena ar kita statistikos technika? Ar tas dviejatas ir 2,3 yra labai skirtingi dydžiai mūsų vertinime? Kai mes rėmėmės uh, turimais duomenimis, skaičiais ir kai pritaikėme toksikologijos žinias, kurias gaunate iš matomų duomenų, jūs tuomet galite įvertinti, ar statistiniai duomenys labai skirtingi ar ne. Šiuo atveju taip. Prasme yra skirtinga. Matome, kad duomenys nėra tokie jau labai aiškus. Mes nemanome, kad rizikos vertinimo komitetas nepamastė apie tai, kad buvo gauti vienareikšmiškai pozityvūs rezultatai, bet buvo pamatyta, kad yra tam tikros tendencijos, kurias rodo tie duomenys. E, buvo parodyta, kad kažkas pozityvaus vyksta ir trumpai nukrypsiu nuo temos. Pavyzdžiui, jeigu turite kokią nors studiją, kur labai aiškiai yra minimas koks nors e, dalykas, jeigu turite negatyvių dalykų tuo pačiu klausimu paminėtų. Vėlgi, problema iškils tada, kai pozityvūs tie rezultatai nebus aiškus, kaip šiuo štai atveju, nes kai kurios statistikos technikos, kurias taikote, Vidurkiu atveju gaunate dviejatą ir nėra dėl to e, jokių problemų, o pažvidutinė vertė bus 2,3, kas irgi krypsa pozityvumo pusėn. Tai žvelgiate į tuos skaičius ir aišku, turite į duomenų kontekstą tuos skaičius patalpinti, keldamas savo klausimus, kaip aš tuos skaičius turėčiau suprasti. E, čia reikalingas yra būtent rebimasis turimais įrodymais tendencijų analizė. 2,3 tas skaičius e, šiuo atveju buvo svarbus. Mes neradome kitų duomenų, kurie paremtų tai, ką mes pamatėme statistikos duomenyse. Radome kitus duomenys analizuodami kitų dalykų, kurie rodė, kad galbūt yra kažkokia galimybė. Jeigu remsitės 20 statistikos technikų, Galbūt viena iš jų rodys daugiau pozityvę kažkokią tendenciją negu kita. Aš nenoriu sumenkinti diskusijos svarbos, kuri čia vyksta. Ir tos diskusijos, kuri vyko su AJARK. Aš labai gerbiu tą nuveiktą darbą ir visus ekspertus, bet noriu pasakyti dar, kad mokslininkai turėjo prieigą prie visų duomenų Jie e, diskutavo su kolegomis AJARK, remdamiesi įrodymais. Buvo pažymėta, kad yra dalykų keliančių galbūt klaustukų tam tikrų. Bet mes nekalbame čia šiuo atveju apie netitikimą kriterijams ir panašiai. Bet vėlgi, prisiminkite, kad tie patys žmonės, kurie klasifikavo per pastaruosius e, 10 metų 285 cheminius elementus. Jie turi sukaupę patirtį apibrėžiant, kada įrodymai aiškus, kada viskas daug maž aišku, o kai, ir kuriais atvejais viskas yra daug mažiau aišku. Ir atsiprašau, pirmininkė, kad taip ilgai kalbu, bet manau, kad visą tai yra labai svarbu paaiškinti. Mes gerbėme pono Portie darbą. Mes taip pat gerbėme Ajark darbą. Tačiau mes turime skirtingą informacijos pagrindą, ilgai su ekspertais diskutavome ir turime e, prie tokią išvadą, kad jeigu norite pasirinkti klasifikaciją, turi turėti labai aiškius įrodymus, įrodymų pagrindą. Dėkoju kolega Tarason papildyti. Ačiū. Dėl kartu. E, dėl e, vėžio sukelimo. Taip, e, apie tai buvo kalbėta, mes labai atidžiai vertiname to žaliavinius arba pradinius duomenis. Pramonės sektorius nepateikė jokio pasiūlymo dėl tos referencinės dozės. dėl tos ribinės e, vertės. E, reikia, norint pakeisti tyrimų išvadas, reikėtų peržiūrėti e, tuos žaliavinius duomenis, išsiaiškinti, ar e, tyrimo metu buvo pastebėtas kažkoks toks poveikis. Ir būtent taip EHP pateikė pasiūlymą dėl e, ribinės dozės, ribinės referencinės dozės. Tai yra pavyzdys, pažiūrėjau, kaip EFSA peržiūrė e, atskirus tyrimus, e, punktas po punkto peržiūrė žaliavinius duomenis ir tuomet padaro kažkokias išvadas. Ponas Portie, ko gero net nereikia sakyti, kad kai kam nepritariu. Aš noriu paminėti keletą dalykų. Tiek EHA, tiek EFSA nepastebėjo 40-50 procentų tų vėžio atvejų, kuriuos aš aptikau. Tikrai šios agentūros e, neperžiūrėjo visų duomenų. Dabar kalbant apie procedūros paprastinimą. Na, iš tikrųjų klausimas labai sudėtingas. nebuvo atlikta išsami analizė dėl uh, tam tikrų nuoseklių tendencijų įvairiose E, domenyse, bet šis metodas yra gana plačiai paplitęs ir šios agentūros turėtų atlikti tokio tipo analizę, spręsdamos klausimus. Nepakanka vadovautis subjektyvę nuomonę. Na ir galiausiai e, ir gairės turi tam tikrus apribojimus. Aš apie tai e, sakiau savo žanginėje kalboje. Tos gairės buvo naudojamos netinkamai norint sušvelninti e, e, kai kuriuos atrastus faktus ir padėti būtina taisyti. Jeigu aš būčiau EFSOS ar kitos agentūros direktorius ir jeigu į mane kreiptųsi mokslininkas, susirūpinęs mokslininkas, tai aš sušaukščiau, sušaukčiau E, nepriklausomų mokslininkų grupę, jiems pristatyčiau problemą ir jų paprašyčiau pateikti rekomendacijas. Tuomet apie tai kalbėčiau su valdyba. Taip reikėtų elgtis, šias problemas būtina spręsti, nes jos pačios neišnyks. Si, dernière intervention sur ce point, M. Ourle. Kolega Url, paskutinis pasisakymas šią temą. Ačiū. Labai gerbiu tai, ką savo nuomonį išdėstė ponas Porcijai. Jūs esate savo karjeros metu atlikęs puikių mokslinių darbų, bet manau, kad jeigu pažvelgtumėte į dokumentą, kurį paskelbė 17 metų, gruodžio 17 gruodžio mėnesį 17 metų buvo paskelbtas 200 puslapių dokumentas dėl glifosatų. Ta padarė Amerikos e, aplinkos apsaugos agentūra, ten pateikta daug įrodymų, jie visapusiškai ištirti, tie duomenys peržiūrėti daug kartų. E, man atrodo, tie klausimai dėl statistinio reikšmingumo dėl biologinio, e, biologinių įvairių subtilybių išlieka. Jeigu norite gauti reikšmingą statistinį efektą, tai tuomet ir ECA, EFSA ir Kanada ir, ir Junktinės valstijos ir kitos šalis ir jų agentūros klausia, kasgi yra e, tas statistinis vienas ir tas metodas, ar jis biologiškai yra tinkamas biologiniam kontekste. 500 gal mokslininkų visame pasaulyje e, šiuo atveju pasakė, kad e, biologinis atitikimas yra šiuo atveju toks, kuris neįtikina. Tai buvo išreikštas susirūpinimas, bet e, biologiniai įrodymai nepasirodė esą pakankami tam, kad būtų galima pagrysti klasifikaciją. Man atrodo, čia yra senas tas pasirinkimo klausimas. Ar turite žiūrėti tik į statistikos duomenis e, ir metodus, ar turite žiūrėti, kiek yra tinkami biologiškai tie visi gauti duomenys. Ir man atrodo, tai atsispindi visuose pradėšimuose. Mes turime gerbti jūsų nuomonę, nekvestionuojame jos, tačiau galiausiai šimtai mokslininkų yra išsakę savo mintis, kurie nepritarė tam, ką jūs minėjote. Ačiū, kad taip supratingai žiūrite iš reikalą, ponė pirmininkė. Man susidarė toks įspūdis, kad jūs netikite, kad aš pasižiūrėjau taip pat ir biologinius reikalus. Aš įdėjau laiko ir pastangų, kad pasižiūrėčiau, kokie rezultatai buvo gauti atliekant bandymus su pelėmis ir žiūrkimis. Aš peržiūrėjau tuos visus atliktų bandymų rezultatus. Aš taip pat peržiūrėjau tuos audinius. Buvo rasta sarkomo atveju. Ir negalima tais argumentais naudotis, nes tos sarkomos nebuvo siemos su preparato naudojimo. Kai kurios procedūros, kurias jūs naudojate statistikai, statistiškai ir bio, nėra pagristos biologinių pagrindų. Ir aišku, čia reikalingos tam tikros korekcijos. Merci, je suis pas convaincu qu'on arrive à vous mettre d'accord. Ačiū. Na, nežinau, ar šiandien jūs tarpusavį sutarsit. Pone Ryvasi dar noriu užduoti klausimą. O paskui pone Ajuso. Dėkoju. Norėčiau šiek tiek grįžti dėl to klausimo, kodėl čia susirinkome. Turime užtikrinti ES piliečių sveikatos apsaugą. Man atrodo, kad susidaro toks įspūdis, kad iki šiol to padaryti yra labai sunku. Sunk, sunku yra apsaugoti ES piliečių sveikatą. Jeigu EFSA e, vertina tik aktyvesias medžiagas, pats produktas galutinis vartojimas e, valstybėse narėse, ten jo vartojimas gali būti įvairiausias ir sumaišytos medžiagos, tas mišinys gali turėti visai kitokį poveikį. Jūs sakote, kad glifosatas Ehm, ne, ne kancerogeninis, bet e, atalūnas uždrausime. Ir čia jūs pasakėte, kad tai tampa penelik pavojinga. Bet 186 e, produktai buvo išimti iš vartosenos. Jūs žinote, kad šalis skirtingos Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje tos agentūros gal yra puikios, o paskui spėkit, kaip ten gali būti. E, tai reiškia, ir tai svarbu su komitetui, kad e, žmonių apsaugoti nėra įmanoma. Liudimetuotas, tai yra pesticidas, kurį uždraudė Prancūzija. E, neleidžiama vyšnių juo purkšti, nes e, toksiškumas labai didelis pasirodė. Pavyzdžiui, jeigu vaikas suvalgo kilogramą vyšnių, Tas toksiškumas yra akivaizdus. Iš pradžių uždrausta buvo Prancūzijoje, po metų Ispanijoje. E, įvyko tai įvairių e, variantų, visur buvo uždrausta Turkijoje ir Bulgarijoje leidžiama naudoti šią medžiagą. Dabar Turkija jau sako liktai, kad uždraus. Ir čia matote, kad harmonizavimo vaidmens Europą netlieka. lieka valstybėms narims paliekama per daug laisvės vertinti produktus. Pone Urlu, jūs turbūt džiaugsitės, nes norėjote, kad ekspertų skaičius užauktų, išauktų. Jeigu bus prašoma, kad EFSA, turės, kad EFSA analizuos produktus įvairius, galutinius, aišku, reikės daugiau lėšų, daugiau ekspertų ir panašiai. Bet štai pažvelkite į ECA. Kai ECA dėl biocidų atliko tyrimus, buvo vertinamas visas produktas – kodėl dėl biocidų versinamas visas produktas, o dėl e, pesticidų ne visas. Nebūtų tų skandalų Gvadelupėje ir Martinikoje. O ten nuostoliai didžiuliai. Tai turiu tokį techninį klausimą. Kaip čia atsitinka, kad e, kasdieninė leidžiama dozė, kuri naudojama visose valstybėse narėse, yra parengta remiantis aktyviają medžiagą, bet ne produkto poveikiu o juk turite studijas. Pavyzdžiui, studija, kuri rodo, kad gali atsitikti taip, kad produktas galutinis yra tūkstantį kartų toksiškesnis negu aktyvioji medžiaga. Visa tai rodo, kad visiškai sumenkinamas geotoksiškumo e, galimumas ir, ir panašiai. Tad reikėtų, kad jūs kaip mokslininkas pasakytumėte, kad e, tai yra e, netinkamas metodas, nes skaičiam atliekami remiantis aktyvąją medžiagų negalutinių produktų, jo sudėtimi. Tai štai tai ir yra įrodymas, kad ES piliečių sveikata, kalbant apie pesticidus, yra nesaugoma. Ponas Tarazona, EFSA vardu. Be abejo, teisės aktų leidėjai sprendžia, kokie yra tie svarbiausi elementai vertinimui. E, aišku, visais atvejais būtina išsiaiškinti, ar e, kokie yra likučiai patenkantis į maistą iš tų aktyviųjų medžiagų. Ūkininkų naudojama ta aktyviai medžiaga gali turėti tam tikrą poveikį. Man atrodo, būtų logiška tirti tai, kad dėl pačių produktų ūkininkas va, medžiagą vartodamas e, turėtų būti saugus, nefs atlieka galutinių produktų vertinimus. Tačiau galutinių produktų vertinimas taip pat yra toks, kad būtų vartotojų sveikata apsaugota. Labai svarbu atlikti diferencijuotą vertinimą. Aplinkosaugos požiūrių tai yra labai svarbu, nes aišku, toksiškumas dėl įvairių elementų gali susidaryti. Manau, kad logiška būtų atlikti du vertinimus - ir veikliosios medžiagos, ir bendro produkto Vienas vertinimas dabar yra atliekamas valstybės narės lygmenių, kitas europinių lygmenių. Taip yra nusprendę teisės aktų kuriejai. Dėkui. Merci, Ms. Jansen, Brigitte. Pone Hansenai, labai trumpai. Ačiū. Noriu dėl biocidų reglamento patirtim pasidalinti. ES autorizavimas buvo suteiktas galima prašyti produktui autorizavimo biocidiniam. Ir Briuselis gali dėl to spręsti. Norėčiau pasakyti, kad labai sunku numatyti tą tarpinį žingsnį tarp aktyviosios medžiagos ir produkto autorizavimo. Kad būtų galima numatyti tam tikras ribas. Jeigu norėtume biocidams numatyti tam tikras ribas, E, kalbant apie galutinį produktą, mes atliekame čia vertinimą ES lygmenių. Jeigu norėtumėte numatyti kokias nors ribas bendram produktui, visam produktui, tai tuomet turėsite atlikti panašų visą darbą, lyg norėtumėte ES autorizavimo. Tad biocidų reglamentas yra toks, na, sakyčiau, su ES autorizavimo komponentu. Dėkui. Merci, euh, Madame Ajuso. Ačiū, ponia Ajuso. <clears throat> Labai ačiū. Kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau sugrįžti prie to, ką jau esu sakiusi anksčiau. Ir čia kreipiuosi į EHA direktorių. Norėčiau jūsų pastirauti Ar jūs teikiate kokias nors konsultacijas pareiškėms ar ne, kaip kad daro e, EMA? Esu gausi informacijos, kad kai yra atliekami tyrimai su žinduoliais, atsiprašau, su stuburiniais gyvūnais, jūs susisiekėte su tam tikromis įmonėmis ar vyksta kažkokia konkurencija tarp tų įmonių? Ačiū už klausimą. Taip, mes teikiame konsultacijas tiek dėl ryč, tiek ir dėl biocidinių medžiagų potencialiems pareiškėjams. Ta darome norėdami užtikrinti, kad potencialus pareiškėjai tiek ryč, tiek ir biocidų srityje žinotų, e, kokios informacijos iš jų tikimasi tam, kad mūsų e, diskusija su jais būtų sklandi, veiksminga. Ir taip, kaip reikia atlikti tyrimus, testus pagal REACH, tai tuomet mes reikalaujame iš pareiškėjo tuos, tyrim, tuos testus atlikti. Aš sakau mes, nes e, e, mus taip įpareigoja REACH reglamentas reglamente nurodyta, kad jeigu EHA mano, kad egzistuoja tam tikra spraga domenyse, tai tuomet mes e, privalome nurodyti pareiškėjų atlikti testus. Jeigu mes norime keisti šią sistemą, reikia keisti ryč. Ir dar dėl išteklių. Taip, mes matome, kad e, valstybių E, narių turimi ištekliai tikrai labai skiriasi dėl cheminių medžiagų programų. Na, tai neįtakoja mūsų pateikiamų nuomonių, bet tai įtakoja paties proceso sklandumą. Jeigu įmonėms, e, atsiprašau, jeigu valstybėms narėms e, trūksta personalo, tai reikia kompensuoti per mūsų sekretariatą ir dėl to kenčia mūsų personalas tai aš kaip EHA e, vadovas tikrai sakyčiau, kad e, papildomas personalas labai padėtų. Madame Gutulin. Tack så mycket ordförande. Och tack också till många av de kollegor som har tagit upp viktiga... Dėkoju. Pone Gutelant, ačiū, pone pirmininkė, ir ačiū visiems, kurie uždavė tiek daug klausimų. EFSA ir kitiems Visi užduoti klausimai yra labai svarbus. Tačiau galiausiai dabar suprantu, kad mes, teisės aktų kūrėjai, turime įvertinti, ar reikia peržiūrėti kai, kai kurių ES naudojimų produktų lygį. Man ir kolegoms teks uždėtis padaryti reikiamus pakeitimus, bet kad savo darbą galėtume atlikti, reikėtų, kad vyrautų pasitikėjimas, kad pasitikėtume agentūromis, kurios teiks tos duomenys. Na ir galiausiai dabar kamolys jūsų pusėje, taip sakant. Man susidarė įspūdis, kad tai, ką iškirdome čia komitete, buvo tokie pasisakymai, kurie rodo, kad nebuvo tinkamai atliktų vertinimų. EFSA neturi tokių vertinimų. Jūs sakote, Bet jau taip ir atrodo yra ryšys tarp agentūros ir pramonės įmonių. Mes praėjusią savaitę čia susitikome su ekspertu, kuris mums pateikė dėl glifosato tam tikrus rezultatus. Ir galiausiai iš pateiktų rezultatų buvo matyti, kad tuos rezultatus pateikė pramonės įmonės. Skaičiai buvo lygiai tokie patys, kuriuos minėjo EFSA ir pramonės įmonė. Tai galėtume pavadinti ir plagiatu, tai buvo faktiškai kopija tos įmonės dokumento. Ir štai dabar, kai jūsų klausausi, man susidaro toks įspūdis, kad Depsa buvo šiek tiek apgauta. Aš esu iš Švedijos, situaciją žinau. Man susidaro toks įspūdis, kad agentūra nesistengia nieko keisti jūs ir toliau, taip sakant, naudojatės dūmų uždangomis ir veikiate pagal senus metodus. Aš nesu tuo patenkinta, nesidžiaugiu tuo, kas vyksta, man atrodo, reikalinga tikra diskusija su jumis. Ir turėtumėte iš tikrųjų sustiprinti savo nepriklausomybę. Dėkui. Dėkui. Yes, thank you very much for your comments. Dėkoju, ponas Urla. Aš manau, kad čia daugiau buvo išreikštas noras, kažkoks siekis, negu užduotas klausimas. Man rūpešių kelia štai kas. Kai apsta pateikia nuomonę, tokią kaip, pavyzdžiui, dėl neonikotinoidų, kai kas, dalis visuomenės, pavyzdžiui, e, mano, kad tai yra gera e, mokslinė nuomonė, nes jie apsaugos uh, E, bites ir kitus vabžius apdulkintojus pateikiamas rizikos vertinimas ir Europos komisija turėtų ko gero laikytis EFSA rekomendacijų, nes EFSA kalba apie riziką bitėms. Yra kitų pavyzdžių. Hematoidai, kiti pavyzdžiai taip pat egzistuoja, kai EFSA pateikė mokslinę nuomonę ir sulaukė plojimo, nes tai yra patikimiausia mokslinė struktūra Europos Sąjungoje. Ir sakoma, kad Europos komisija ir parlamentas turėtų imtis įgyvendinimo tos nuomonės. Tačiau, kai tie patys žmonės, remdamiesi tą pačią metodologiją, būdami lygiai taip pat nepriklausomi prieina prie išvados, kaip, pavyzdžiui, glifosato atveju, Metų metu taikoma ta pati metodologija. Ir jeigu ta metodologija netitinka kai kurių visuomenės narių lūkesčių, tuomet apsa kaltinama tuo, kad e, bendrauja pernelyg su pramonės įmonėmis, pildo jų pageidavimus ir panašiai. Mes norėtume dar kartą pasakyti, kad esame pasirengę atvykti pas jūs tiek, kiek reikia, paaiškinti, kaip dirbame. Mes, EFSA, esame įsitikinę, kad esame iš tikrųjų uh, E, tie, kurie turime vieną iš tobuliausių e, sistemų, kuri užkerta kelią interesų konfliktui. Kolegos iš EKB irgi turi panašią. Taigi mes dirbame skaidriai, remiamės nepriklausomų ekspertų nuomonę ir tarnaujame tik viešajam interesui. Ir aišku, yra tokių tyrimų, kad jums nepatinka mūsų pasiektas rezultatas. Jeigu politiškai jums jis atrodo neprimtinas tas mūsų rezultatas, iškyla problemų. Jeigu nariams patinka tas rezultatas, tai tuomet EFSA yra laikoma didvyrė. Gal kiek schematizuotai pateikiau, bet tai taip yra. Tai štai, EFSA nėra lengva tokiam kontekste. Pone direktoriu, nesijaudinkite dėl mūsų darbų turinių. Gruodžio mėnesį gausite atsakymus Mes jūs girdėjome parmoje, girdėjome kas ir kaip. Ir galbūt tiesiog reikėtų, kad tie, kas nagrinėja interesų konfliktus, turėtų laiku irgi pateikti savo nuomonę. Mes klausome, ką jūs sakote, kokią nuomonę turite, bet mes klausome ir kitų nuomonių. Yra praeitis, ateitis, dabartis ir aišku, svarbus yra visi tie laikotarpiai. O svarbiausias klausimas yra toks. Kaip užtikrinti ES piliečių sveikatą? Ir jūs sakote, kad yra dalykų, kuriuos gerima pagerinti. Tad mums turėtų kilti bendras klausimas, kaip tai padaryti. Pone McIntyre. Um... Ačiū, pirmininkė. Na, iš tikrųjų, mūsų užduotis yra apsaugoti piliečius, ko gero, ta, tam pritarėme visi. Bet vis dėlto mes e, turime užtikrinti, kad laikysimės atsakingo pošiūrio. Nereikia kelti e, vėjo be reikalo. Kiek supratau, kai kurie žmonės tarsi nori sprendimus dėl medžiagų kartson, negiškumo pagrysti jų keliamų pavojų, o ne grėsme. Bet ką tai reiškia? Ar mums reikės uždrausti ir kavą, ir šampaną, ir gulešą, ir uh, E, itališką kumpį ir e, bul, e, bulvytės ir taip toliau. Ar, ar tai reiškia, kad mums reikės uždrausti tiek daug produktų? Reikia elgtis proporcingai, vadovautis proporcingumo principu. Yra žymiai protingiau vadovautis rizikos vertinimu E, negu kad e, iš karto uždrausti bet ką, kas potencialiai galėtų sukelti vėžį. Dėkuoju. Norėčiau prie Pendekon sugrįžti ir prie glifosato taip pat, nes mums tai labai rūpi ir jaudina. Tie, kurie neprisimena, 79 metais klordekonas nebuvo paskelbtas kancerogenišku už tai, kad nebuvo surinkta pakankamai e, duomenų apie jo toksiškumą. O 79 jau Amerika uždraudė klandekoną. Šiandien Amerika sako, kad e, glifosatas yra galimas kancerogenas ir sanitarinio saugumo agentūros iš tiesų neturi pakankamai duomenų sako, kad neturi pakankamai duomenų. Na, žinoma, e, kol kas sunku būti iki galo įsitikinusiems, tačiau ES sutartyse yra tokie principai. Principas, būtent atsargumo principas. Atsargumo principo niekada neturite pamiršti, juos visada turite remtis Kartais man susidaro toks jausmas, kad, kartai, kad remiasi tokia logika, jog reikia ekonominius bei pramoninius interesus ginti, o ne piliečių, ne Europos piliečių saugumą. Ir kai atsiranda kažkokiu tai labai rimtų ir svarbių abejonių, kaip kad ir glifosato atveju, man atrodo, kad atsargumo principas, kuris yra įrašytas steigimo sutartyse, turi būti principas, kurio laikytųsi visi, taip pat ir atvirose e, e, rekomendacijose, kurių laikosi tie, kurie vėliau priima sprendimą uždrausti ar neuždrausti. Dar porą klausimų, paskutinių klausimų. Jūs, ponė, prašau, ponė Hol. Labai trumpai. į paskutinio kalbėtojo klausimą. Mes, mokslininkai, kur rizikos valdytojams galime pateikti rizikos vertinimą ir netikrumo vertinimą, kuris susijusi su ta rizika. Jeigu yra dalykas, kurio negalim daryti, mums draudžiama tai daryti, pradėti mokslę laikytis e, atsargumo principo. Mokslė toks principas neegzistuoja. Tai yra visuomenės sprendimas kiek rizikos jums yra primtina ar neprimtina. Tai yra politinis sprendimas, ne mokslo sprendimas. Moksle mes jums galime pateikti vertinimus ir e, galima e, riziką susijusią su tuo. Bet atsargumo principas moksle neegzistuoja. Šitų dviejų savokų nereikėtų painioti. Priešingų atveju turėsim rūpeščių. Tos dvi savokos turi egzistuoti atskirai. Jūs esate rizikos valdytojai ir kartais patit privalote tą atsargumo principą taikyti, tačiau mokslas jo taikyti neturi ir negali. Dar papildykite, bet labai trumpai, nes 17.30 mes baigiam. Noriu paaiškinti, E, jūsų mintas pesticidas ES yra neleidžiamas vartoti, jis nėra autorizuotas. De, prieš dešimt metų jis buvo uždraustas. Non, mais c'est tout de même incroyable. Oui, je vous laisse. Euh, Bet vis tik tais neįtikėtina girdėti tai, ką girdžiu. Ar žinote, kad Guadalupe ir Martinika yra Europos Sąjungoje? Taigi negalima sakyti, kad, e, e, negal, kad tai nenaudojama e, Europos Sąjungoje. Tai yra naudojama Prancūzijoje, Prancūzijos sprendimu Europos Sąjungoje, kitaip tariant, Martinikoje ir Guadalupoje. Remiantis atsargumo principu, Mišelį Vasylius visiškai teisus Mes visiškai jūsų požiūriui nepritarėme, nes tai yra rizikos, rizikos nega, negebėjimas gražinti atgal tų padarinių, kurių sukelia rizika. Taip, ponė, reikia, kad jūs perskaitytumėte atsargumo principą iš naujo. Kartais, jeigu kyla rizika, tai jo sukelti padariniai gali būti ne grįžtami. grįžtami kai jūsų prašo patvirtinti arba leisti naudoti kažkokią medžiagą, yra tokių duomenų, kurių pramonininkai negauna. Ir turi būti tie duomenys kažkaip patvirtinti, o klausimas yra toks, kaip jūs galite leisti naudoti medžiagą, jeigu yra visa eilė duomenų apie vandenį, apie kai kuriuos gyvulius ir panašiai, kurių trūksta. Ir dabar, jeigu laikytume saugumo principo, tai sakytumėm taip, kol neturime duomenų, kol pramonininkai nepa, nepateikia tų duomenų, tol medžiagos naudoti neleidžiame. Tai būtų naudojamasi ir remiamasi atsargumo principų. Pirmininkas. Dvi minutės lygiai pabaigai, nes iki pabaigos liekia penkios. Much, Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai atsakysiu į abu tuos klausimus. Europos parlamento narių pastabos, man atrodo, buvo skirtos ir ekai. Mes norėtume suprasti, kas ir kaip, ką, ką galime padaryti, kad galėtume paaiškinti labiau, kas yra kaip. Jeigu yra tokių įrodymų, kad mes pernelyg artimi įmonėms, tai tuomet ištaisysim tą padėtį. Mes atviri tokiams pastaboms ir esame pasirengę ištaisyti tai, kas gali būti reikalinga. Kai dėl atsargumo principo, aš norėčiau pasisakyti, nes Europos komisija paprašė mūsų įvertinti, kiek mes galime prisidėti įvendinti atsargumo principą. Mes labai atidžiai vertiname, kaip uh, Europos komisija savo komunikate dar 2001 metais pasisakė apie atsargumo principo taikymą. Mm, mūsų supratimu mes norime aiškiau suformuoluoti tai, ką esame pasakę. Turime identifikuoti tuos atvejus, kur yra netikrumo. Ir aišku, galimybių yra daug. E, jums turime pateikti informaciją, kad jūs priimtumėte teisingus sprendimus. Ačiū. Atleiskit, sako pirmininkas, ponė Ners, žodis jums, minutė. Norėjau tik apibendrinti. Iš diskusijoje išgirdome, kad temperatūra pakilo, karštis diskusijos uh, už, išaugo. E, ir nesutarimo buvo grįžt, nutolta nuo mokslo principų, paskui prieartėta prie jų. Prie Moksliai principai padeda išsiaiškinti daugelį dalykų, atliekami tyrimai. Jūs galbūt dar kartą peržiūrėsite tuos pranešimus ir mes galėsime grįžti vėl prie tų klausimų, padiskutuoti papildomai. Ir mes galbūt e, surenksime ramesnę tokią diskusiją. Pirmininkas, ačiū. Tai be abejo, diskusija rami, kad ir kartais ir aštri. Pone Portie, jums minutės nereikės. Na, pirmininkas, apibendrinsiu. Uh, Ačiū už tai, kad, kad įvyko tokia įdomi diskusija. Diskusija tikrai įdomi šiandien. Matome, kad problemų yra. Ar kalbėtume apie vaisingumo problemas, apie e, tiesiosios žarnos vėžį, apie visą, elgės, visą eilę kitų lygų, ar kalbėtume apie retas lygas. 80 procentų vabzdžių rūšių yra prarasta Europos Sąjungoje. E, vabzdžių, kurie perneša žiedadulkės, irgi populiacija labai drastiškai sumažėjo. Visą tai yra svarbus dalykai. Būtina paremti bitininkus, kurie pirmieji pradėjo kalbėti apie tą situaciją, kuri tikrai labai rimta. Vakar, šiandien, rytoj, visi tie laikotarpiai mums yra svarbus. Bet matote, kai kalbate apie sitikinimus, Tai kaip meilės pareiškimai. Pareiškimai yra viena, įrodymai kita. Mes norėtume būti tikri dėl to, kas sakoma. Mums būtini racionalūs elementai, kad mūsų įsitikinimai taptų galimybę rinktis. Tai mums yra svarbu. Yra daug klausimų, kurie mūsų diskusijoje iškils ir visi kartu labai atsakingai turėtume diskutuoti, kad rytoj turėtume garantijas tiems 500 milijonų piliečių, kad jie kvepuoja švarių orų, valgo gerą maistą ir kad jų sveikatai negresia pavojus. Dėkoju visiems ir tikiuosi, kad artimiausiomis savaitėmis dirbsime kartu toliau, kad situacija pagerėtų iš tikrųjų. Visiems ačiū. Ačiū vertėjams, maloniai padėkoja pirmininkas. Dvi minutės sutaupėme mūsų posėdžio. Ir ačiū už jūsų gerą darbą, sako pirmininkas.